Kaip galima būtų tai pritaikyti savo vaikams, kurie e, laisvai naršo internete ir taip pat reikia e, stiprinti e, duomenų apsaugą. Aš norėčiau pakalbėti, taip pat pagirti tą pasiūlymą, kad reikia užtikrinti nepriklausomumą duomenų apsaugos institucijos. Taip pat yra labai svarbu pabrėžti, kad šią sistemą sutvirtinti pradeda taip pat ir, padeda ir deleguoti į teisės aktai. Taip pat nenorėčiau sakyti daug pastabų, norėčiau pasakyti tik kelias pastabas, bet jos yra man labai svarbios. Komisijos sprendimas suteikti naujų įgaliojimų nėra nėra tik techninis sprendimas, tai yra vertybinis sprendimas, kuris yra susijęs su visos sistemos sąranga. Todėl mes čia parlamente turėtume labai tiksliai išsiaiškinti, kas yra deleguotasis teisės aktas, o kas nėra toks aktas. Komisijos atstov, girdins komisijoms atstovams galėčiau pasakyti, kad aš suprantu komisiją dėl to, kad E, komisija nori išsaugoti maksimumą deleguotųjų teisės aktų ir man tai nekelia problemų. Tai yra kiekvienos vyriausybės e, uždavinys. Netgi kai aš e, buvau vieno miesto meras, aš taip pat girdėjau savo darbuotojų tokius, e, tokias pastabas, kad e, įstatymų leidyba yra kažkoks papildomas darbas, nereikalingas darbas, ir kaip aš e, minėjau, aš visiškai suprantu komisiją, aš suprantu, kad ji neturi užsiimti įstatymų leidybą, teisėkurą. O duomenų apsaugos srityje čia net neturėtų būti jokių diskusijų Ir mes, Europos parlamentas, turime daryti viską, kad kiek, būtų, kiek geriau būtų galima užtikrinti pagrindinių teisių apsaugą. Galėčiau pasakyti gerbėmiems kolegoms iš komisijos ir iš tarybos, iš tarybos yra kai kurių kolegų, kurie parlamente yra žinomi kaip nemalonus kolegos. Labai gerai, kad e, mūsų piliečiai gali pasinaudoti duomenų apsaugos teise. Tačiau kitas dalykas yra, ar jie žino tą, tas savo teises. Duomenų apsauga negali būti tik teorinė teisė. Kiekvienas pilietis ES turi žinoti, kad yra nacionalinės duomenų apsaugos institucijos ir kurios yra susijęs su asmens duomenų apsauga. E, dažnai piliečiai žino, kokie, kokios yra problemos, bet nežino, kokia yra struktūra. 17 procentų, tai yra labai didelis e, skaičius, 17 procentų piliečių e, bijo, kad įvairių įmonių renkami duomenys, jų asmens duomenys bus panaudoti e, kitiems tikslams, negu matyti pirminiai tikslai. E, tik ketvirtadalis e, interneto vartotojų ir dar mažiau tų, kurie naudojasi prekybos internetu portalais, galvoja, kad jų duomenys yra saugus. Dabar yra naujas terminas atsiradęs, kaip ir uh, skaitmeniniai gyventojai ir tie žmonės, uh, jie yra uh, jie jau yra gimę e, su skaitmeninėmis technologijomis, jie nuo gimimo jau e, užsiema tomis skaitmeninėmis technologijomis, jo, jie žymiai geriau orientuojasi šiuose sritise e, negu mes, kurie gimė praėjusiame šimtmetyje, tačiau jie galbūt nesuvokia visų rizikų. Todėl yra labai svarbu kalbėti apie duomenų apsaugą Ir e, kalbant apie duomenų apsaugą, nereikia pamiršti švietimo politikos, e, mokyklose vykdomo švietimo dėl direktyvos pasiūlymo. E, mes šiam pasiūlymui skirsime didelį dėmesį ir yra labai svarbu kalbėti apie duomenų tvarkymą ypač kalbant apie, e, apie tai, e, kad dabar e, yra žymiai daugiau duomenų, kurie teikiami policijai ir kitoms institucijoms, negu tai buvo anksčiau. Tačiau tik tai tokiu būdu policijos organai gali gerai vykdyti savo veiklą, tik gavę tos duomenis kaip mes galime apsaugoti atskirų asmenų teises ir sukurti atitinkamą santyki policijos ir teisė, teisės saugos organų su, e, su e, domenų apsauga. Žinau, kad kolegos pritarė mano susirūpinimui, kad po trijų metų, kai įsigaliojo Lisabono sutartis ir kai atsisakoma trijų ramščių sistemos, mes dabar vėl tarsi kūrėme dvi lygiai grečias sistemas. Man kartai susidaro įspūdis, kad yra tie ramščiai. Tačiau norėčiau priminti, kad pagal Lisabono sutartį tų ramščių buvo atsisakyta. ir todėl negalima reglamento ir direktyvos e, traktuoti vienodai, ypač kalbant apie skubumą. Teisė, kuros aktus e, painioti, maišyti ir visuomet e, rasti privalumus tarp vyriausybiniams sprendimams. E, toks kelias jau žlugęs anksčiau. Ir kolegos, kurie šioje srityje yra pranešėjai, juos, juos palaiko visi parlamento rūmai. Taip pat norėčiau baigdamas pasakyti, kad Europos parlamentas ir dabar pirmininkau, iš dabar pirmininkaujančios valstybės laukia pažangos šioje srityje. E, tikimės, kad dabar pirmininkaujanti valstybė ir vėliau pirmininkausianti valstybė e, pabaigs e, darbą ties šiais teisės aktais. Reikia pabrėžti, kad Kipras, kaip pirmininkaujanti valstybė, pirmininkauja puikiai, dirba konstruktyviai ir tą galima tik pagirti. Mum, mes norėtume, kad būtų modernūs teisės aktai, kurie padėtų stiprinti atskiruo, atskiruo asmenų teises, kurie neapkrautų įmonių mm, neproporcingai našta, kurie padėtų, administracinė našta, kurie padėtų vystytis vidaus rinkai. Ir tokiu būdu piliečiai galėtų pasitikėti skaitmeninę erdvę ir galėtų tikėtis, kad viešosios institucijos E, gins jų teises. Norėčiau e, paraginti jūs per šias dvi dienas konstruktyviai pasikeisti nuomonėmis. E, tai, kad, bus, kad pasisakys daug nacionalinių parlamentų atstovų, leidžia daryti, leidžia daryti išvadą, kad, kad šiuose diskusijose nacionaliniai parlamentai norėtų e, dirbti glaudžiai, bendradarbiauti su Europos parlamentu. Todėl yra labai svarbu, kad mes e, būtent ir bendradarbiautume, kad Europos parlamentas nagri... bendradarbiautų su nacionaliniais parlamentais. Reikia pabrėžti, kad mes esame partneriai, ypač kalbant apie šiuos teisės aktus. Todėl E, tai yra labai svarbus renginys, tai yra labai svarbi konferencija. Aš galėčiau netgi pasakyti, kad tai yra svarbiausia konferencija, kuri vyksta 2012 m. antrame pusmetyje šiuose parlamentų rūmose. Ir ši konferencija yra tokia svarbi dėl to, kad mes čia kalbame apie ES tapatumą, apie ES piliečių tapatumą, kaip ES piliečių ir kaip nacionalinių valstybių piliečių tapatybę. Todėl mes labai laukiame šitos konferencijos ir dėl to e, netgi parlamento pirmininkas sako sveikinimo žodį šioje konferencijoje. Taigi mano dalyvavimas čia nėra kažkoks atsitiktinumas. Aš pats esu buvęs šio komiteto narys ir mane labai domina šio komiteto darbas. Aš e, noriu dalyvauti šiame darbe. Ir norėčiau įvertinti savo kolegos Lopes Aguilar darbą, kuris buvo vienas, vienos valstybės narės teisingumo ministras ir tuo metu jau labai išsamei nagrinėjo domenų apsaugos klausimus. E, Taigi norėčiau palinkėti jums e, sėkmė šioje konferencijoje ir tai, kad pabaigę savo sveikinimo kalbą pašoksiu ir išbėgsiu iš salės, tai nereiškia, kad aš jūsų negerbiu, tiesiog tai reiškia, kad aš turiu daug kitų susitikimų ir kito darbo. Ačiū. Vielen Dank, President Schulz. Good morning, everybody. Ačiū parlamento pirmininkui Šulciui, labas rytas visiems. Kolegos Europos parlamento, nacionalinio parlamento nariai per būsimas e, porą dienų e, mes komiteto posėdį kelias dalis padalinsime. Taigi pradėsiu nuo praktinės informacijos Vertimas yra į 22 oficialiasias ES kalbas, tai yra į visas ES kalbas. Pranešimai bus skaitomi mūsų prezidiume po 20 minučių kiekvienas kalbės, po to prasidės diskusijos, galės jose dalyvauti Europos parlamento, nacionalinio parlamento nariai, diskusijos truks 45-50 minučių, tai reikštų, kad kiekvienam diskusijų dalyviui bus suteikiama maždaug 10 minučių pristatyti savo poziciją arba užduoti klausimus kalbėtojams. Salės darbuotojai posėdžio metu išdalinsiu jums atitinkamas kalbėtojų korteles. ir ant tų kortelių Europos ir nacionalinių parlamentų nariai galės pateikti informaciją apie klausimus, kuriuos norėtų užduoti kalbėtojams. 12.30 minučių dalyviams bus pateikti pietus, o nuo 15 val. po pietus pas mus atvyks komisijos pirmininko pavaduotoja Viviana Redink atsakinga už pirminės teisės ir laisvės. Ir numatoma baigti mūsų darbo dieną 18.45 ir nuo 19 val. parlamento restorane bus pateikti patiekta vakarienė. Pirmkas Šulcas minėjo, kad asmens domenų apsaugos aspektai yra labai svarbus mūsų kasdienėme gyvenime. kadangi esame patekę į tam tikrą kryškelę, kuomet vis daugiau naudojama modernių technologijų, kaupiama pakankamai lengvai ir pigiai asmeniniai duomenys, kaupiamų asmens duomenų apimtis ir jų kiekiai įvairių organizacijų duomenų bankose didėja, debesų kompiuteryje suteikia galimybę įvairioms organizacijoms nuotoliniu būdu kaupti ir naudotis duomenimis sukaupti juos ir naudotis esant bet kurioje pasaulio vietoje duomenų darojimas ir keitimasis tapo sudėdamąją mūsų gyvenimo dalimi. Taip pat kiekvieną dieną žmonės dalyvauja, naudojasi socialiniais tinklais, domenų tvarkymas tampa labai svarbia sudėdamąją verslo dalimi ir ekonominė veikla yra planuojama remiantis domenų apdarojimo rezultatais. Galimybė mm, privačioms įmonėms naudotis asmeniais duomenimis tapo pastarųjų dienų tendencija, dėl to kyla nemažai duomenų apsaugos problemų, kurias reikia spręsti. Duomenų apsauga ES yra laikoma pagrindinė teisė, kaip nurodyta ES hartijos 8 straipsnėje, 16 starties dėl ES veikimo straipsnėje, tačiau greitų laikų šis straipsnio nuostatos e, turės būti peržiūrėtos ir būtent šis tarp parlamentinis susitikimas e, jo metu bus siekiama parengti tvirtą ir nuseklę teisinę sistemą, kurią pastokus būtų galima atremti visus iššūkius. Europos parlamentas pritarė pateiktų pasiūlymų tikslams, siekiant sustiprinti domenų turėtojų teisės, sumažinti administracinę naštą taikyti visiems vienodus teisės aktus, numatyti nuseklius jų įgyvendinimo mechanizmus. Europos parlamentas laiko duomenų apsaugos pasiūlymus vienu teisės aktų paketu. Turiu menyje direktyvą, kuri yra rengiama, reglamentą, mes turime abu pranešėjus, kurie dalyvaus mūsų diskusijose šiandien ir rytoj Lybė komiteto pranešėjai 2012 gruodžio mėnesį pateiks savo pranešimo projektą, taigi maždaug po mėnesio. Tai vyks pakankamai greitai ir 2013 metų pavasarį vyks orientacinis balsavimas, nacionaliniai parlamentai, jų indėlis buvo labai svarbus teisėkuros proceso eigoje. Atsakymai nacionalinių parlamentų į jiems nusiųstą klausimyną buvo labai naudingi. Visi šie atsakymai buvo naudingi teisėkuros procedūroms vykstančioms Europos parlamente ir mes juos atsižvelgsime tiek dabar, tiek vėliau. E, Susitikimai, diskusijos, kurios vyks per dvi šias dienas, mums taip pat bus naudingos siekiant geriau suformuoti savo pozicijas ir nuomonės. Norime iš anksto padėkoti visiems dalyviams iš susidomėjimą, už tai, kad atvyko, pranešėjams, už jų mintis. Norime iš anksto padėkoti, taigi ilgai nedelsdamas dabar suteiksiu žodį pirmojo posėdžio pranešėjams. Mes e, turime Kipro teisingumo ministrą, pirmininkaujantį tarybai, poną Lukas Luką. Su mumis yra ponas Nikolau, kuris yra Kipro atstovų rūmų teisės reikalų komiteto pirmininkas ir ponė Madame Svens Lebai, Europos komisijos teisingumo generalinio direktorato generalinį direktorių. Pirmajam suteiksiu žodį ponui e, Jonas e, Nikolau ir jums suteikiamas aštuonias minutės pristatyti savo poziciją. Ačiū pirmininkė. Norėčiau šio komiteto vardu e, Norėčiau pasveikinti šį komitetą ir norėčiau pasveikinti komisijos atstovus, gerbiamos ponės, gerbiami ponai. Iš tiesų mums yra didžiulė garbė būti čia, dalyvauti šioje svarbioje konferencijoje tai yra apie ES e duomenų apsaugos teisinės bazės reformą. Galiu pasakyti, kad dar neseniai rugsėjo 24 dieną man teko garbė pirmininkauti konferencijoje, e, teisingumo ministrų konferencijoje, teisingumo ministrų susitikime Kipre. Ir tame susitikime taip pat buvo nagrinėjama ES duomenų apsaugos teisinės bazės reforma, taip pat buvo kalbama apie ES e piliečių teises apie jų teisę apsispręsti ir taip pat modernes duomenų apsaugos taisyklės. Kalbant apie teisės aktų susijusių su duomenų apsauga e, reforma, reikia pabrėžti, kad tai yra aktualus klausimas visų nacionalinių parlamentų atstovams. Ankstesnėje Teisingumo ministrų konferencijoje buvo pasikeista nuomonėmis ir buvo išsakyta tikrai daug įdomių pastabų. Nuo to reikia pabrėžti, kad jau praėjo 17 metų nuo to, kai buvo e, patvirtinti teisės aktai reglamentuojantis duomenų apsaugą. Ir e, technologizacijos procesas, vykstantis technologizacijos procesas sukūrė visai kitą situaciją e, susijusią su domenų apsauga. Taip pat reikia pabrėžti, kad 1993 metais per internetą buvo perdodama tik vienas procentas informacijos, o dabar jau perdodama 97 procentai informacijos. Skaitmeninių technologijų vystimasis, e, taip kaip jisai vyko e, pastaraisiais metais, e, tai yra debesų kompiuteryje ir, ir visos kitos naujosios technologijos, įvairių tinklų kūrimas, socialinių tinklų atsiradimas. Visos šitos technologijos mums tapo kasdienybė. Ir aišku, tai palieka e, mūsų kasdieninės veiklos skaitmeninius pėtsakus. Ir tai yra svarbus aspektas ir ES, ir trečiosiose valstybėse, nes būtent dėl tos te, sparčios technologijų pažangos. E, reikia pabrėžti, kad šiuo metu 215 250 milijonų europiečių savo kasdienėje veikloje naudoja internetą, tai suvokim, suvoksime, e, kokio dydžio tai yra. E, kokio dydžio, su kokio dydžio situacija mes susidurėme ir kad e, mes turime daryti viską, kad geriau apsaugotume savo piliečius, turime sukurti pasitikėjimą, turime e, suteikti jiems saugumą. E, ketvirtadalis socialinių tinklų naudotojų, tai yra 26 procentai e, ir 18 procentų tų žmonių, kurie perka e, internetu, e, mano, kad jie kontroliuoja savo asmeninius duomenys. 19 procentų europiečių nori, kad būtų pakeisti ES duomenų apsaugos teisiniai aktai. 72 procentai interneto vartotojų e, internete palieka savo asmens duomenis ir, ir nemano, kad jie e, gali juos po to kontroliuoti. Taigi e, dabartinę egzistuojančią direktyvą reiktų pakeisti. Kaip direktyva įgyvendinama 27 valstybėse narėse, e, tame yra taip pat daug skirtumų ir dėl to taip pat galbūt atsiranda tas nesaugumas ir netikrumo jausmas tarp piliečių. Tai yra pagrindinis mūsų iššūkis. Mums reikia e, teisinės bazės, kuris sukurtų atitinkamą pusiausvirą tarp duomenų apsaugos, žmonių, žmogaus teisų ir vidaus rinkos. Mes turime sugražinti piliečių pasitikėjimą interneto technologijomis. Mums reikia kažkokio neutralaus technologinio instrumento, kuris e, atitiktų dabartinį progresą. Taip pat reikia suvokti, kad e, reikia veikti vieningai siekiant įgyvendinti atitinkamus teisinius įsipareigojimus ir taip pat užtikrinti e, piliečių ir įmonių teises. Reikia mažinti administracinę naštą, nes tai yra kliūtis daugeliu įmonių, o ypač e, tai yra didžiulė kliūtis mažoms ir vidutinėms įmonėms naujose e, rinkose. Taigi labai svarbu, kad 2008 metų e, pagrindų sprendimas 278 būtų iš tiesų įgyvendintas. Ir komisija būtent ir siekia to. 2012 metais komisija pateikė naujų pasiūlymų paketą, mes būtent jį ir e, aptarsime šiandien. Tai yra tarsi naujojo ES domenų apsaugos reglamento projektas. Taip pat yra ir. E, naujos ES duomenų apsaugos e, direktyvos projektas. Tai čia yra kalbama apie tuos duomenis, kurie yra naudojami tyriant nusikalstamas veikas. Di reglamente, e, reglamentu bandoma siekti didesnio piliečių pasitikėjimo ir didesnio saugumo. E, E, bandoma e, stiprinti tokias teises kaip teisė būti pamirštam, teisė ištrinti duomenis. E, nes yra labai svarbu, kad asmuo turėtų galimybę ištrinti duomenis. Taip pat labai svarbu, kad atitinkamose procedūrose asmenis pateiktų savo sutikimą raštu. Tai yra svarbu perkeliant duomenis, nes dažnai operatoriai perkelia asmens duomenis iš, perdoda kitiems e, operatoriams ir dėl to yra daug skundų, e, kuriuos gauna duomenų apsaugos pareigūnas. Toliau e, privataus gyvenimo apsauga, tai taip pat yra labai svarbus dalykas ir tai yra susiję taip pat vėlgi su duomenų apsauga ir su rimtu požiūriu į duomenų apsaugą. E, Ir tai ypač aktualu toms įmonėms, kurios um, dirba su jautriais duomenimis. Taigi šioje srityje reikia galvoti apie tokius dalykus, apie reglamento nuostatas dėl nepilnamečių, e, taip pat apie mažamečių vaikų jaunesnių nei 13 metų duomenų e, tvarkymą ir e, už, jų, už tuos mažamečius atsakingų e, suaugusiųjų atsakomybę. Ir čia galbūt reiktų kalbėti apie modernes saugos, e, apsaugos priemonės ir taip pat e, pranešimus apie duomenų apsaugos e, nuostatų e, pažeidimus per 24 valandas nuo to pažeidimo. Taip pat reiktų įkurti vieno langelio sistemą, kad e, visos, kiekvienoje valstybėje narėje būtų viena duomenų apsaugos institucija ir įmonės galėtų ją kreiptis taip pat yra e, tam tikro susirūpinimo dėl nuostatų e, susijusių su duomenų perdavimu trečiosioms šalims, ypač kai atsiranda e, sutartiniai įsipareigojimai pasirašant dvišalės sutartis, ypač kalbant apie teisinį bendradarbiavimą. Ir čia reikia E, remtis nacionaliniais teisės aktais, kurios patvirtino nacionaliniai parlamentai visų pirma. Taigi, duomenų apsauga yra labai sudėtinga tema yra daug problemų, daug dalykų, kurie kelia rūpestį ir jie yra susiję taip pat ir su šiuo naujoju komisijos pasiūlymu. Taigi mes turime daryti viską, kad sukurtume tokią teisinę bazę, e, kuri sukurtų pusiausvirą tarp domenų apsaugos ir, ir gero vidaus rinkos veikimo ir e, laisvo duomenų judėjimo. E, vyksta daug e, tarp parlamentinių diskusijų, tokių kaip šiandien šią temą, ir tokie renginiai yra labai svarbus, kad mes pasikeistume savo nuomonėmis ir pagerintume esamus pasiūlymus. Krize, kurią dabar išgyvename, e, taip pat mus verčia ieškoti išeities iš tos krizės ir tai taip pat yra susijęs su atitinkama teisinė bazė ir su tuo, ką kalbėsime šiandien. Thank you. Now let's... Ačiū už jūsų pasisakymą. Dabar išklausykime pana Lukas Luka, Kipro teisingumo ministro. Ponas Luka, žodis jums. Gerbiamas pirmininkė, ponė Agilarai, ponė Debai, komisijos atstovė, gerbiamas e, Kipro parlamento teisės reikalų komiteto pirmininkė, ponė Nikolau, ponės ir ponai, pirmiausia noriu padėkoti už kvietimą dalyvauti šiame Europos parlamento komiteto posėdėje, kuris yra svarbus, ypač įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, nes sutartyje sustiprinta buvo Europos parlamento kaip teisėkuros institucijos rolė, taip pat Europos parlamento vaidmuo tapo svarbesnis rengiant atitinkamus teisės aktus, pasiūlymus dėl jų vienas iš didžiausių Kipro pirmininkavimo iššūkių ES yra duomenų apsauga. 2012 sausio mėnesį komisija patikė teisės aktų paketą, kurio siekiama pagerinti e ES asmens duomenų apsaugą, patiktas pasiūlymas dėl reglamento ir direktyvos e, pasiūlymai teikiami teisės ir policijos struktūrų bendrabiavimo srityje bei e, baudžiamųjų, baudžiamosios teisės srityje tiek pirmikaujančiam Kiprui. Šie pasiūlymai svarbus tiek visiems ES piliečiams. Pirmininkaujantis Kipras vertina šios pasiūlymus kaip bendrą paketą ir pirmininkavimo eigoje Mes vykdysime diskusijas ekspertų lygmenių ir svarstysime tiek reglamentą, tiek direktyvą. Dar kartą noriu priminti pasiūlymas, kurio numeris 95-46 pakeičiama iš dalies direktyva numeris 48-2008 metų. Čia kalbama apie domenų apsaugą informacinių technologijų srityje būtinybė e, sukurti naujas e, teisinės apsaugos sąlygas išriškėjo dėl globalizacijos įtakos, dėl e, technologinių naujovių naudojimo, taip pat dėl Lisabono sutartyje įtvirtintų teisinių pasikeitimų. Šiuo pasiūlymu komisija norėtų sustiprinti asmens duomenų apsaugą, atitinkamai sustiprinti Europos piliečių, ypač nepilnamečių interneto naudotojų teises papildomai siekiama sustiprinti pasitikėjimą ES ir paversti ją svarbę E, Europos e, pasaulio skaitminės ekonomikos veikėja. Bei sustiprinti es pozicijas duomenų mainų e, srityje pasaulio mestu mes sieksime dėti visas manomas pastangas, kad gautinis rezultatas būtų priimtinas visiems, kad būtų atsižvelgiama į visas problemas ir jos sprendžiamos tolygiai. Turime nepamiršti, kad uh, naujoji teisinė sąranga galios e, ateityje ir bus svarbi rinkai, pramoniai, verslo struktūroms, todėl busimoji pirmininkaujantis šalis Airija turės perimti tęsti šios Kipro pradėtus darbus. Žinote, kad duomenų apsauga taikoma tiek privačiame sektoriuje, tiek viešajame ir siūloma tokių naujovių kaip teisė būti pamirštam, kuomet iš vienos interneto svetainės turi būti e, ištrinami visi asmens duomenys, e, fotografijos ir uždraudžiama juos skelbti kitose interneto svetainėse Kitas e, svarbus e, reglamento pasikeitimas e, susijęs su vieno langelio principu. Tokiu būdu būtų supaprastinta visa procedūra. Tai reiškia, kad piliečiai piliečiams bus sudaromos galimybės kreiptis tik į vieną instituciją, ir įmonėms taip pat siekiant išspręsti joms iškilusius problemas. Taip pat bus e, parengtas ginčių sprendimo mechanizmas ir kontroliuojant instituciją galės imtis atitinkamų veiksmų, taikyti vienodas sankcijas bei spręsti, padėti spręsti iškilusias problemas. Be to, reglamente duomenų tvarkytojams numatomos naujos asmens duomenų apsaugos prievolės, siekiant sustiprinti privatumą ir taikyti naujas apsaugos priemonės, kuomet pradedamos naudoti arba pradėjus naudoti naujasias technologijas, taip pat prieš pradedant taikyti atitinkamą priemonę yra numatoma būtinybė patikrinti jos poveikį, jį įvertinti. Taigi mes e, prieėmė išvados, kad reglamento tekstą būtina gerinti ir mes siekiame tą daryti. Visiems aišku, kad e, reikia suformuluoti labai aišku reglamento tekstą, kad neliktų jokių neaiškumų, pilkųjų zonų šią priemonę taikant, kad išvengtume ateityje tokių situacijų, kuomet patenkama į aklavietę ir kad e, naujasis technologijos nepribotų nei pramonės, nei rinkos galimybė bei nepribotų mūsų piliečių teisų. Dabar pakalbėsiu apie direktyvą, joje kalbama apie duomenų durojimą ir e, pasikeitimą tarp e, valstybinių institucijų, nacionalinių lygmenių arba tarp valstybinių mastų, tarp ES institucijų žinybų arba apie domenų perdavimą trečiosiam šalims. Direktyva pakeis direktyvą 967-2008 metų, kurioje kalbama tik apie domenų perdavimą trečiosiam šalims iš direktyvos taikymo srities bus išbraukiamos ES institucijos, Europolas, Eurojustas ir slaptosios tarnybos, e, kadangi Lisabono startyje buvo numatyta naujų prievolių, būtina buvo peržiūrėti šią direktyvą. Viena iš tokių prievolių yra būtinybė užtikrinti visose ES srityse, taip pat policijos struktūrų ir e, teisės saugos struktūrų bendradarbiavimo srityje e, baudžiamosiuose bylose užtikrinti tinkamą duomenų apsaugos lygį. Jau minėjau, kad e, techninių lygmenių direktyva jau buvo peržiūrėta rugsėjo mėnesį per e, artimiausius mėnesius mūsų pirmininkavimo eigoje tas darbas bus tęsiamas, taigi puikiai žinome, kokios e, su direktyva yra susijusios problemos, tačiau toliau dedame pastangas ekspertų lygmenių. <clears throat> Esame suformulavę ir apibrėžia tiek bendrasis, tiek konkrečias problemas ir bendrabiavimus Europos parlamentu mes sieksime surasti tą aukso vidurį. Kalbant apie šią direktyvą, noriu pranešti, kad techninių lygmenių DAPIX informacijos keitimosi darbo grupėje taryboje yra svarstami šie klausimai. Šeši dviejų dienų trukmės posėdžiai yra numatyti, taip pat horizontaliosios temos yra ir bus svarstomos tos ekspertų grupės posėdžiuose visos valstybės narės taip pat dalyvauja neformaliuose teisingumo ir vidaus reikalų tarybos susitikime, tiksliau dalyvavo Liepos mėnesį Nikosijoje, kuomet tas tarybos posėdis vyko. Taryboje yra akivaizdu, kad darbus reikia tęsti, todėl e, yra numatyti ir tinkami papildomi pirmikaujančių šalies draugų posėdžiai. Toj baigsiu, ponė pirmininkė. Noriu pabrėžti, kad šios temos yra labai svarbios, kadangi susijusios su papildomomis finansinėmis išlaidomis, mažoms rytims įmonėms, su domenų apsauga viešajame ir privačiame sektoriuje, tačiau taip pat, kaip jau minėjo parlamento pirmininkas ponas Šulcas, yra dar ir kitų aspektų ir problemų, kurios svarbios mums visiems. Baigdamas noriu pabrėžti, kad norėdami pasiekti savo tikslų, privalome glaudžiai bendradarbiauti su jumis, nes jūs esate tas sėkmės raktas. Manome, kad Europos parlamentas yra mūsų svarbiausias partneris šiame bendradarbiavimo srityje, todėl, šioje bendradarbiavimo srityje, todėl privalome dirbti kartu ir siekti geriausių įmanomų rezultatų. Privalome parengti teisinę e, duomenų apsaugos, asmens duomenų apsaugos priemonę kuri sustiprintų žmogaus teisės apsaugos principus ir kartu skatintų ekonomikos augimą ir mūsų piliečių gerovę. Ačiū uždėmesi, pirmininkas, ačiū. Dabar kalbės e, Fransuas Leba, Europos komisijos teisingumo generalinio direktorato generalinė direktorė. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad e, Komisija labai vertina dialogą su nacionaliniais parlamentais. Be abejo, mes žinome, kad e, parlam, keletas parlamentų pateikė savo pastabas ir mes esame atsižvelgti į visus pasiūlymus, kuriuos jūs padarėte. Manau, kad ši diskusija vyksta pačiu laiku, nes jau prasidėjo dėrybos tarp parlamento ir tarybos. Taigi gerai išgirsti jūsų nuomonę, jūsų pasiūlymus šiandien, jie tikrai vertingi. Jau šyrit nemažai girdėjote apie duomenų apsaugą ką reikėtų padaryti komisijai. Ko gero komisijos vardu galėčiau apibendrinti, kokie buvo mūsų ketinimai, kai teikėme šios pasiūlymus. Ir direktyvos, ir reglamento pasiūlymą. Direktyvos ir reglamento dėl duomenų apsaugos. Ko gero, viskas pasakyta šios, šio posėdžio pavadinimu, pasitikėjimu kūrimas skaitmeninėje erdvėje. Ir anksčiau kalbėjusiai kalbėjo apie tai, kaip vystosi duomenų tvarkymas ir tas vystimasis vyks toliau. Taigi komisija teikdama šių teisės aktų pasiūlymus pirmiausia ketino sustiprinti individų asmenų teisės. Norime, kad asmenys galėtų kontroliuoti savo duomenys. Būtent todėl siūlome domenų perkeliamumą, teisę būti užmirštam, galimybę perkelti duomenys, atsimti savo duomenų kopiją ir perkelti kitam tiekėjui. Mes taip pat norime užtikrinti, kad e, asmenys žinotų, kokios įmonės turi kokius duomenis ir kiek tų duomenų turi. Taigi norime kurti pasitikėjimą ir aiškumą skaitmeninėje erdvėje. Ir visą tai darome, aišku, pirmiausia, siekdami apsaugoti piliečius. Bet taip pat ir todėl, kad mes manome, kad yra tam tikra ekonominė logika stiprinant skaitmeninę aplinką ir pasitikėjimą skaitmeninę aplinką. Mes pasidomėjome įvairiomis studijomis, tyrimais, vyko konsultacijos rengiančios pasiūlymus ir galime daryti išvadą, kad daug vartotojų nepasitikė skaitmeninę aplinką ir dėl to vengia pirkti internete ar vengia suteikti savo asmens duomenis kažkokiais kitais tikslais. Tai toks mūsų buvo vienas iš tikslų, būtent apsaugoti asmenys ir stiprinti pasitikėjimą skaitmeninę aplinką. Kitas mūsų tikslas buvo supaprastinti visą teisinę sistemą susijusią su duomenų apsauga kaip dabar yra saugomi duomenys. Dabar egzistuoja 27 skirtingos duomenų apsaugos sistemos vien dėl to, kad mes turime dabar direktyvą. Ta direktyva buvo labai svarbus žingsnis vystant duomenų apsaugos sistemą, Tačiau direktyva perkelta skirtingai į nacionalinius teisės aktus 27 valstybėse narėse tai apsunkina įmonių veiklą. Pavyzdžiui, jeigu įmonė veikia visoje Europos Sąjungoje, tai turi gerai išmanyti visų valstybių narių teisę. Ir mes norime tiesiog viską supaprastinti. Būtent todėl mes pasirinkome reglamentą kaip teisinę priemonę. Reglamentas bus tiesiogiai taikomas, bus sukurta viena teisinė sistema visoje Europos Sąjungoje ir mes manome, kad tai padės sutaupyti verslui 2,3 milijardus eurų per metus vien dėl to, kad bus vadovaujamasi vienu teisės aktu ir asmenys, ir įmonės taip pat turės bendrauti tik su viena duomenų apsaugos institucija. Taigi įmonėms, kurios, pavyzdžiui, veikia keliose valstybėse narėse, gyvenimas supaprastės, jos turės bendrauti tik su duomenų apsaugos institucija, kuri veikia jų įsisteigimo valstybėje narėje, jų pagrindinės būstinės valstybėje narėje. Ir mes taip pat nustatydami šias administracinės priemonės, kurios yra būtinos tvarkant visą duomenų apsaugos sistemą, mes norėjome kad e, ypatingos sąlygos būtų numatytos mažoms ir vidutinėms įmonėms. Kaip žinote, jos sudaro 99 procentus visų ES įmonių ir, aišku, joms taip pat turi galioti duomenų apsaugos taisyklės ir tos, tos įmonės jų laikosi, tačiau neturėtų tekti joms didelė administracinė našta. Todėl yra numatomos specifinės priemonės, pagal kurias MVI, pavyzdžiui, neprivalo turėti domenų apsaugos pareigūnų arba poveikio vertinimo. Taip pat MVI neturi teikti kai kurių dokumentų, kuriuos turi teikti didelės įmonės. Išskyrus, aišku, tas mažas ir vidutinės įmonės, kurios dirba su jautriais duomenimis, tačiau didžioji dauguma mažų ir vidutinių įmonių yra atleidžiamos nuo administracinės naštos susijusios su duomenų apsaugos reikalavimais. Trečiasis tikslas, kuriuo mes siekiame. Norėjome sukurti tokius teisės aktus, kurie galiotų ir būtų veiksmingi ir ateityje. Jeigu jau priimame teisės aktus, tai jie turi būti tokie, kurie atlaikys laiko išbandymus. Net negalime sauliaisti priimti tokių teisės aktų, kurie galios porą metų. Po poros metų, sakysime, technologijos pasikeitė, situacija pasikeitė, reikia keisti teisės aktus. Būtent todėl mes norime tokių teisės aktų, kurie galiotų ilgą laiką. Būtent todėl mes ir pasiūlėme keletą priemonių, kurios tai užtikrintų. Vieną tokių priemonių minėjo šį rytį pirmininkas Šulcas. Deleguotieji aktai. Ką jie duoda? Komisija, remdamasi reglamentu ir, aišku, prižiūrint tarybai ir parlamentui, deleguotose aktuose gali paaiškinti tas detalės, kurios nėra įtrauktos į reglamentą, tačiau nereikia peržiūrėti kiekvieną kartą reglamento, tiesiog paaiškinti konkrečius aspektus. Taigi deleguotieji aktai suteikia tam tikro lankstumo, kuris yra būtinas, jei mes norime priimti ilgalaikius teisės aktus. Taigi yra nemažai su tuo susijusių nuostatų, bet aš jau gana ilgai kalbu, dabar pasakysiu porą žodžių apie direktyvą. Tai direktyva, kuri skirta teisėjas saugos sričiai ir duomenų naudojimui šioje srityje, teisėjas saugos srityje. Manome, kad mūsų pateiktas pasiūlymas yra tikrai patobulinimas to, ką turime dabar, konkrečiai pamatinio sprendimo. Būtent dėl to, kad e, šio teisės akto įgyventinimą prižiūrės ir komisija, ir teisingumo teismas. Kol kas taip nėra įgyvendinant pamatinį sprendimą. Mes taip pat siūlome, kad ši direktyva būtų skirta ne vien tarp valstybinėms atvejams, bet ir vidaus bylose, kai duomenys apdoroja policijos ir teisminio bendradarbiavimo ir teisminės institucijos. Taigi Todėl pirmiausia reikia atskirti, kas yra tarp valstybiniai ir vidaus atvejai. Mes konsultavome su įvairiomis suinteresuotomis šalimis šiuo klausimu ir daugelis jų sako, kad dažnai neįmanoma atskirti šių dviejų sričių. Taigi mes nusprendėme įtraukti abi sritis į šią direktyvą ir suderinti galimas išimtis iš bendrų taisyklių. Dabar yra tam tikrų apribojimų, tam tikrų išimčių, kurios skiriasi visose valstybėse narėse. Ką mes siūlome? Mes siūlome suderinti visus kriterijus, visų išimčių kriterijus išimčių, kurios riboja asmenų teisę susijusią su domenų apsauga. Taigi yra nuostatos, kurios užtikrina duomenų apsaugą, taip pat ir teisės saugos srityje, bet aišku yra numatytos tam tikros apsaugos priemonės, tai, nes tai yra labai specifinės rytis. Ir pabaigai norėčiau pasakyti, kad dabar bendradarbiaujame su teisėkros institucijomis ir tas bendradarbiavimas yra labai konstruktyvus. Mūsų, mūsų pasiūlymui, komisijos pasiūlymui e, tikrai pritariama ir jis palaikomas. Taip, yra klausimų, yra problemų, kurios įvardėmos ir mes esame pasirengę gilintis į tas problemas ir klausimus labai konstruktyviai. Ačiū pirmininkė. Ačiū, ponė Lebal. Dabar galime pradėti diskusijas. Gavome penkis prašymus pasisakyti, taigi pradėsime pasisakymus ir paskui mūsų dalyviai galės atsakyti. Pone Vatet iš Ispanijos parlamento, jums dvi minutės. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau pasveikinti Europos parlamentą surengus šią konferenciją. Ir ačiū už tai, kad suteikėte galimybę mums, nacionalinių parlamentų nariams, dalyvauti šiuose diskusijose. Taip pat norėčiau pasveikinti Europos komisiją, pateikus tokią teisėkros iniciatyvą ir pasiūlius šios du teisės aktus dėl domenų apsaugos. Manau, kad tai padaryta laiku. Ir tai yra labai teigiamas procesas. Girdėjome, koks didžiulis kiekis dabar duomenų yra internete ir tas kiekis vis didėja. Taigi mes turime spręsti įvairius uždavinius, kilančius su tuo šių duomenų tvarkymu. Taip, turi būti suvienodintos taisyklės valstybėse narėse. Dabar jos gerokai skiriasi. Taigi dabartiniu komisijos pasiūlymu būtent to ir siekiama suderinti reikalavimus visoje, visoje Europos Sąjungoje. Komisija aiškiai apibrėžė direktyvos siūlomos taikymo sritį Taip pat, kaip turėtų būti elgiamasi situacijose susijusiuose su ne ES valstybėmis narėmis ir panašiai. Pirmiausia, šie siūlomi teisės aktai turi būti veiksmingi ir veiksmingai ginti ES piliečių ir įmonių teisės. Ir be abejo, šie teisės aktai turi būti veiksmingi ilgą laiką. ir turi padėti spręsti naujai ateityje iškilsiančius sunkumus. Atsižvelgiant ir į technologijų raidą. Kaip ir sakė ponė Lebail, šie teisės aktai turi būti tikrai veiksmingi. Tai reiškia, kad kai kurias nuostatas reikės kažkiek keisti ir koreguoti ilgainiui. Pavyzdžiui, nuostatas susijusios su duomenų panaikinimu, iš tinklalapių, jų atsiemimu ir panašiai. Yra klausimų susijusių su paieškos sistemomis. Jos turi būti atsakingos Paieškos sistemos negali būti traktuojamos vien kaip kažkokie tarpininkai, turi būti nustatyta konkreti atsakomybė susijusi su duomenų apsauga ir įmonių ir piliečių. Taigi turi būti nustatyta paieškos sistemų atsakomybė. Ir galiausiai, pirmininkė, dabar mes išgyvename gilę ekonominę krizę Ir pats laikas stiprinti demokratinės tendencijas ir demokratinės institucijas. Todėl mes manome, kad deleguotieji aktai numatyti komisijos pasiūlyme galbūt nėra tinkama priemonė. Tai nėra vien administraciniai aktai, tai deleguotieji aktai. Mes manome, kad reikėtų rinktis demokratiškesnį požiūrį. Ačiū. Italijos senato narė, narė Alegrinį. Sicuramente dėkoju. Mes taip pat mm, sveikiname tą e, duomenų apsaugos teisinės bazės reformą, tačiau e, svarbiausia reiktų pabrėžti, kad viskam yra ribos ypač kalbant apie priemonės, kurias būtų galima taikyti teisės saugos bendradarbiavimo srityje, e, kurias būtų galima taikyti policijos bendradarbiavime. Tačiau reiktų pasveikinti tai, kad čia bandoma suvienodinti e, normas, teisinės nuostatas, kurios taikomas e, Europos Sąjungoje. Tačiau kita vertus, e, reiktų vis tik pakritikuoti tai, kad yra kai kada pažeidžiamas subsidiarumo principas. Tos temos, tie klausimai, kurie buvo čia iškelti, jie iš tiesų yra susiję su valstybių narių konstitucijomis, todėl tuos klausimus turėtų spręsti valstybės narės. Labai dažnai e, ES kartelė netgi yra nuleidžiama žemiau negu valstybėse narėse šioje srityje. Kalbant apie subsidiarumo principą, norėčiau pasakyti tokį dalyką. Yra 87 straipsnis ir pagal jį e, subsidiarumo principas gali būti pažeistas tik tada, kai atitinkami duomenys teikiami trečiosiom šalims. Taip pat yra 51 straipsnis, kuriame kalbama apie tą vieno langelio sistemą. E, ir tuomet tai reikš, kad pilietis negalės kreiptis į kažkokią tai nacionalinę instituciją. Todėl aš norėčiau pakritikuoti tokį dalyką. Iš vienos pusės galima pasveikinti tai, kad e, direktyvą turėtų pakeisti reglamentas, tačiau e, šį darbą reikia atlikti labai tiksliai. Ir čia reiktų nepamiršti 17 ir 21 straipsnių, e, kur kalbama apie asmens duomenų apsaugą. Dėkoju dabar žodis suteikiamas Lenkijos parlamento atstovui, ponui Richardui Kališt. Dvi minutės, prašau. Ačiū, pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pasveikinti Europos komisiją pateikus šią iniciatyvą. Taip pat ačiū tarybai ir ačiū parlamentui už tai, kad organizavo šį E, susitikimą Lenkijoje, mes už šį pasiūlymą. Dabar jau yra tokia situacija, kad reikia labai šio laikiškai žiūrėti į domenų apsaugos teisės aktus. Vis dėlto apgailestauju, kad e, komisijos pateiktas pasiūlymas nėra e, tikrai tobulas turi trūkumų. Pirmiausia, nesutinku su delegavimu. Nemanau, kad tik deleguotieji aktai gali užtikrinti elastingumą. Kai kalbame apie nesminius klausimus, taip, tačiau tų deleguotojų aktų numatoma tikrai per daug. Ir tie deleguotieji aktai leis keisti labai svarbes šio reglamento nuostatas visiškai be jokios Europos parlamento kontrolės. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį į labai neaiškę e, formuluotę Kalbėjome nemažai apie 17 straipsnį ir apie teisę būti pamirštam. Ir čia e, trečiosios šalies apibrėžimas ar trečio asmens apibrėžimas yra labai svarbus, tačiau jo vis dar nėra. Taigi trūksta reikiamų apibrėžčių, kad būtų galima veiksmingai taikyti šias nuostatas. Na, ir Taip pat yra daroma nuoroda į sutartį dėl ES sutartį dėl ES veikimą ir į antrą skyrių. Tačiau ten ši sutartis yra padalinta į straipsnius, o ne į skyrius. Tai ne visai mums aišku, į ką daroma nuoroda. Taip pat, kaip bus su tomis įmonėmis, kurios nėra uh, E, įsisteigusios e, Europos Sąjungoje. kaip bus, jeigu įmonės administruojamos ne ES, o kitose e, valstybėse narėse. Ir ar bus tie teisės aktai taikomi ties asmenims, kurie ES yra tik laikinai mūsų kaimininės valstybės, kaip pavyzdžiui Baltarusija, dažnai išnaudoja asmens duomenis kažkokiems negeriems tikslams susijusiais su Baltarusijos totalitaristiniu režimu. Ir todėl mums, Lenkijos parlamentui, labai uh, svarbus šie domenų apsaugos klausimai. Mes esame pasirengę bendradarbiauti, bet dar daug reikia tobulinti. Ačiū. Dabar panas Inkiriakos, Europos parlamento narys. Ačiū, panė pirmininkė. Norėčiau pasveikinti mūsų prelegentus Kipro parlamento teisės reikalų komiteto pirmininką Nikolau, teisingumo ministrą, pana Lebai. Išklausius pono Nikolau minčių ir pateiktų faktų, galime daryti išvadą, kad e, teisinės sistemos peržiūra atliekama laiku arba pačiu laiku. Šiandien visi naudojamės internetu, išmanysis telefonais, planšetiniais kompiuteriais ir taip toliau. Nepaisant klausimo aktualumo, susidaro įspūdis, kad per lietai judame į priekį. Antras pastebėjimas Europos parlamente. Mes siektume, kad bendrojo reglamentu būtų nustatomos aiškios teisinės sąlygos ir kriterijai, to taip čia siūloma patvirtinti tiek reglamentą, tiek direktyvą, dėl to galėtų atsirasti tam tikrų teisinių spragų, o mes Europos parlamente norėtume to išvengti, nes pastebime tendenciją taikyti atitinkamas išimtis, tos išimtis būtų taikomos ir duomenų apsaugos paketą įgyvendinant, pavyzdžiui, pasitelkiamos per daug bendro pobūdžio apibrištis <clears throat> susijusios su asmens tapatybė, viešojo interesu ir taip toliau, kaip mes tokiais pasiūlymais e, norime padidinti pasitikėjimą ES institucijomis, jeigu žaidimo taisyklės siūlomos nėra visiškai aiškios. Trečioji pastaba, netgi jeigu bus patvirtintos šios skirtingos priemonės direktyvoje, numatomos pakankamai uh, laisvos arba ne, negriežtos prievolės baudžiamai persiekojimą vykdančioms institucijoms. Suprantama, baudžiamai persiekojimą vykdančios institucijos dažnai mm, šiais laikais turi naudotis asmens duomenimis, kuriuos tvarko ir valdo e, privatus subjektai. Taigi kilo klausimas, e, <clears throat> kada iš tarybos sulauksime konkrečios pozicijos e, dėl direktyvos. Ačiū, ponai Trento Filidis. Dabar antrųjų Niderlando parlamento rūmų atstovė, ponė Gestvimer kalbės. Ačiū pirmininkė už galimybę užduoti klausimą. Galbūt jį galiaus, geriausiai galėtų atsakyti ponė Fransuas Lebeil. Kodėl užuot e, taikydami mažesnį darbuotojų skaičių nei 250 turinčių MVI e, slengsnį, mes kalbame apie apdarojimų arba tvarkomų duomenų apimtis. Visi norime apsaugoti mažas ir vidutinės įmonės, kad jos mažiau problemų patirtų vykdydamos teisės aktus. Tačiau Įsivaizduokime, kad e, net ir 10 darbuotojų turinti įmonė galėtų kaupti ir tvarkyti milijonų piliečių asmens duomenys. Taigi, kodėl pasirinkama tokia apibrieštis mažų vietinių įmonių, o ne siūloma vadovautis e, duomenų apdorojimų mastais. Lenkijos parlamento atstovas ponas Galaševskis dabar porą minučių kalbės. Ačiū. Aš papildysiu kolegos iš Teisingumo komiteto pasisakymą. Noriu pasakyti, kad abu teisės aktai pasiūlyti buvo aptarti Lenkijoje ir parlamente buvo apie juos diskutuojama ir su verslo atstovais. Ir prie to, ką pasakė panas Kališ, galima dar kai ką pridėti. Priešingai nei kolegė iš Italijos, mes pritarėme vieno langelio principui, manome, kad tai geras sprendimas. Be abejo, gali būti tam tikrų požiūrių skirtumų. Ir šiuo klausimu mes taip pat e, manome, kad e, bus labai sunku realiai įgyvendinti teisę būti pamirštam šiuolaikinėme pasaulyje. Tikrai labai sunku kontroliuoti visus esmens duomenys. Na, pažiūrėsime, kaip šis principas veiks praktikoje, bet realiai manome, kad jis sunkiai įgyvendinamas. Ir dar vienas paskutinis klausimas. Verslo atstovai atkreipė mūsų dėmesį į tai, kad nėra užtikrinama jautrių, konkrečiai sveika, su sveikata susijusių duomenų. To, duomenys taip pat yra perdodami Ir šiuose pasiūlytose teisės aktuose nėra numatyti, nėra įtraukti būtent tokie jautrus duomenys. Ir aš norėčiau komisijos atstovės būtent pasisakyti apie tai, kad ji pasisakytų apie teisės aktus ir kokiais atvejais konkrečiai jie tie deleguotieji teisės aktai bus naudojami. Uh, Dabar išklausėme klausimų. E, sunku laikytis numatyto tvarkaraščio, bet vis tik dar turime kelias minutės e, skirtas atsakymui. Taigi manau, kad pradėsime tą pačią eilės tvarką kaip ir kalbėjome. Suteiksiu kiekvienam 3-4 minutės atsakyti į klausimus. Taigi pirmajam žodis teikiamas ponui Nikolau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pradėsiu nuo pirmojo klausimo, kurį uždavė kolegė iš Ispanijos. Ji klausė apie piliečių pasitikėjimą veiksmingi teisės aktai, kurie būtų aiškus ir kurie keltų piliečių pasitikėjimą, tai, man atrodo, turėtų būti sėkmės receptas e, reglamente e, turėtų būti kalbama apie tokias teises kaip prieiga, e, galimybė taisyti duomenis, ištrinti duomenis, apie teisę būti pamirštam ir taip toliau. Tačiau yra labai sunku e, tikėtis, kad, nuostatų, kad tos nuostatos bus įgyvendintos, e, nors kita vertus dabartinės technologijos leidžia tai daryti. E, teisė ištrinti duomenis yra labai svarbi, taip pat yra labai svarbu, kad perkeliant duomenis, perdodant e, juos kitoms e, institucijoms, E, kad tas procesas būtų kontroliuojamas. Tai yra labai svarbu mūsų piliečiams ir tik tai įgyvendinus šios uždavinius piliečiai galės pasitikėti reglamentu. Taip pat yra labai svarbu, kad šis reglamentas būtų vienodai įgyvendinamas visose 27 valstybėse narėse. Todėl, dabar kitas klausimas, kodėl vėluojame e, su ta reforma teisinės bazės. E, norėčiau pasakyti tokį dalyką, kai kalbame apie žmogaus teises ir kai bandome jas saugoti per įstatymus, tai tikriausiai suvokiame, kad tai yra viena iš sudėtingiausių teisėkuros dalių. Ir labai sunku, ypač e, sunku kalbėti apie teises, kurias reiktų saugoti, kurias reiktų gerbti, bet kurias iš kitos pusės reikia apriboti pagal kitas nuostatas. Todėl yra labai svarbu e, diskutuoti apie tai ir galbūt tai padėtų e, su, surasti mums veiksmingą teisėkuros sprendimą. Kita vertus, aš nemanau, kad mes labai jau atsiliekame, e, kadangi čia susidurėme su įvairiais interesais e, ir įvairiais aspektais, į kuriuos reikia atsižvelgti siekiant gero sprendimo, tai mes ir nelabai ir vėluojame. E, dėl įgaliojimų, aišku, yra jų labai daug ir tai kelia problemą. Ta pro, problemų, tas problemas mes nagrinėjome ir Kiprė. Taigi turime keisti šias nuostatas, tačiau tuo, tuo pačiu aš manau, kad jeigu mes kalbame apie tokius įgaliojimus, tai reikia įvesti ir tam tikrus apribojimus ir tai turėtų būti numatyta reglamente. Mes negalime mm, viršyti reglamento, e, bent jau taip, tam, taip mes kaip teisininkai manome, tai yra neįmanoma. Dėkoju. Dėkoju, ponė Nikolau. Toliau žodis teikiamas ministrui Luka. Dėkoju. Aš e, pratęsiu tai, ką, e, ką pasakė ponas Nikolau. Man atrodo, kad tai yra tema, kuri aktuali visoms valstybėms narėms ir mes turime labai rimtai žiūrėti į valstybių narių rūpešius e, Paskutinės diskusijos šią temą įvyko Liepos 23-24 dienomis e, neformaliame ministrų sustikime Nikosijoje. Ir tuomet mes kalbėjome apie tai, kad reiktų mažinti e, procedūrų skaičių ir valstybės narės taip pat mane, kad yra pernelik daug numatyta įvairių procedūrų. E, Toliau norėjau pakomentuoti dar teisę būti pamirštam. E, apie tai kalbama 17 straipsnė, tačiau čia iškils ir įvairių praktinių problemų. Ir nepaisant to, vis tiek reikia e, kalbėti apie kontrolę šioje srityje. Taigi mums reikia geros e, visų susijusių asmenų ir institucijų valios e, tam, kad rastume sprendimą ir iš tiesų tą sprendimą rasti įmanoma. Toliau dėl pono Dafilidis klausimo, kodėl yra ir direktyva, ir reglamentas, e, kodėl mes atskiriame šiuos dalykus. Tai tą jau minėjau savo e, įžanginėje kalboje. Abi šios priemonės iš tiesų turėtų eiti koja kojam. Ir E, mes jau patikrinome labai daug straipsnių per pastaruosius 2 ar 2,5 mėnesio ir e, jau pradėjome tikrinti pirmuosius direktyvos straipsnius ir galime konstatuoti tokį dalyką, kad e, egzistuojančiose teisės aktuose yra kalbama apie tai, kad kad reikia laikytis nacionalinių teisės nuostatų, e, o tai nėra efektyvu. Ir galbūt dabar e, reglamentas bus e, mažiau lankstus, tačiau jis nebeleis valstybėms narėms taikyti nacionalinių išimčių. Aišku, bus tam tikrų problemų, Tačiau mes čia tam ir esame, kad visi kartu aptartume tas problemas, kad aptartume jas su komisija, parlamentu, taryba. Yra labai svarbu, kad nagrinėtume šias problemas, taip pat yra labai svarbu aptarti tas problemas su įmonėmis, tą ir daro pirmininkaujantį valstybę, mes teikiame informaciją ir e, laukiame reakcijų nuomonių. Nemanau, kad mes vėluojame, tai yra labai svarbus teisės aktas, e, tai yra labai svarbus teisės aktai ir todėl mums reikia skirti laiko tam, kad mes e, galėtume tinkamai juos parengti. Mes tęsėme, e, mes, nes paskui tą darbą prates Airija po mūsų pirmininkausiant valstybė. Toliau dėl direktyvos. Direktyvoje kalbama apie duomenų apsaugos e, nuostatas, e, tyriant nusikalstamas veikas ir bendradarbiaujant polici, policijos ir teisės saugos institucijoms. Čia, aišku, reikia suteikti atitinkamą lankstumą tam tikroms ES e institucijoms ir e, taip pat būtų labai svarbu e, sukurti pusiausvyrą tarp asmens teisių, žmogaus teisių ir e, E, efektyvaus e, teisinių nuostatų laikymosi ir gyvendinimo. Pone pirmininkė, manau, kad atsakiau į visus klausimus. Dar buvo išsakyta tokia nuomonė, dabar neberandu savo užrašuose, kurie pasižymėjau, tačiau e, baigdamas dar savo pasisakymą norėčiau pasakyti tokį dalyką. E, labai svarbu, kad mes bendradarbiautume, kad glaudžiai bendradarbiautume, kad taryba, komisija ir parlamentas glaudžiai bendradarbiautų. Tik taip išspręsime problemas. Dėkoju, ponė Luka. Toliau žodis teikiamas poniai Lebail, komisijos generalinio direktorato atstovai. Ačiū pirmininkė, ačiū pratesti atsakymus tiksliau atsakyti tuos klausimus, į kuriuos neatsakė apsesni kalbėtojai, ponia Anegrinė minėjo subsidiarumą. Labai trumpai dėl subsidiarumo noriu tik pabrėžti, kad aštuntajame Hartijos straipsnėje numatoma prievalė užtikrinti tą patį duomenų apsaugos lygį visoje Europos Sąjungoje. Tai glaudžiai susiję su 16 statys Europos Sąjungos veikimo straipsnio nuostatomis dėl teisinio pagrindo. Taigi, tokia būtų mūsų pasiūlymo sąsaja su, su subsidiarumo principu. Buvo pareikštas apgailestavimas, kad piliečiai negali kreiptis į nacionalinius duomenų apsaugos tarnybas. Noriu pabrėžti, kad taip nėra. Piliečiai ir toliau visuomet galės kreiptis į savo asmens duomenų apsaugos pareigūnus ir nacionalinės duomenų apsaugos tarnybos palaikys ryšius su atitinkamą bylą kūruojančią kita duomenų apsaugos tarnyba aukštesnių lygmenių, tačiau mums buvo labai svarbu užtikrinti, kad nacionalinės duomenų apsaugos tarnybos ir toliau galėtų rūpintis savo piliečiais dėl mažų ir vidutinių įmonių užduotas klausimas, kodėl 250 darbuotojų skaičius buvo pasirinktas. Pirmiausia, ES yra taikoma tokia mažos vietinės įmonės apibrieštis, kuri yra pakankamai paprasta, visiems priimtina ir kuri grindžiama e, įvairiomis e, reglamente numatomis priemonėmis ir kriterijomis. Kalbant apie principus, tai šios MVI neturi laikytis atitinkamų apskaitybos reikalavimų, dokumentų tvarkymo kaip kitos didesnės įmonės. Tačiau mes esame numatę tam tikrą rizikos faktorių ir jūs pagristai atkreipėte dėmesį į tai, kad labai maža MVI galėtų tvarkyti labai daug asmens duomenų ir pakankamai jautrių asmens duomenų, todėl reglamente esame numatę atitinkamą išimti, kuri būtų taikoma mažoms įmonėms tvarkančioms jautrius asmens duomenis Įmonės, kurių pagrindinė veiklos sritis būtų duomenų apdarojimas ir tvarkymas, joms turėtų būti taikomos atitinkamos e, papildomos priemonės e, susijusios su duomenų apsauga, atitinkamos papildomos kontrolės priemonės jų atžvilgių būtų taikomos. Ponas Kališas e, kalbėjo apie. E, <clears throat> tam tikrus kalbinius e, aspektus nederamus, kurie pasitaiko kai kuriuose straipsniuose. Akivaizdu, kad kai, kai kuriuos iš šių straipsnių mes turėtume peržiūrėti ir patikslinti kartu su kitomis teisėkuros institucijomis siekdami, kad žmonės, kurie skaitys šį reglamentą ir bandys tam tikrų trūkumų, jame išvelgti, kad įtikintume juos, jog mūsų pasiūlymai bendraja prasme yra daug primtinesni nei daug kas mano, tačiau savim suprantama, kad kai ką reikės patikslinti, mielai tą padarysime, remdamiesi gaunamais atitinkamais pasiūlymais, domenų perdavimas trečiosiams šalims, taip pat e, šį klausimą minėjo ponia Alegrinė. Šiuo atveju manau, kad e, iš tiesų pamėginome procedūras supaprastinti, paminėdami domenų apsaugos klausimus tam, kad būtų galima perduoti duomenys trečiosiams šalims, pirmiausiai reikės užtikrinti, kad juose būtų taikomos e, adekvačios procedūros e, ir įmonėms, ypač stambioms įmonėms, e, duomenų perdavimo tvarka yra supaprastinta, paliekant prievolę pateikti atitinkamas domenų apsaugos garantijas išgaunančios šalies. Taigi, numatome paprastesnius būdus perduoti duomenis trečiosioms šalims, užtikrinant pakankamą apsaugos lygį. Ačiū poniai Lebai, ponams Nikolau ir Lukas, taip pat ir pirmininkui Šulcų dėkojame už dalyvavimą pirmoje mūsų posėdžio dalyje. Taip pat visiems dalyvausiams diskusijoje dėkoju. Sugebėjome neviršyti numatyto laiko šiam posėdžiui ir neliausime <clears throat> pradėsime antrąjį posėdį, kuriam pirmininkaus ponas Jan Filip Albrechtis yra Europos parlamento narys ir rengia pranešimą dėl duomenų apsaugos reglamento. viešų laisvių teisingumo vidaus reikalų komiteto Europos parlamente vardu. Antrasis rytinis dalies posėdis truks iki 12.30 minučių, po to skelbsime pietų pertrauką. Norim priminti, kad komisijos pirmko pavaduotoja atsakingo už pagrindinės teisės ir teisingumo klausimus Vivian Reding atidarys 15 val. po pietinę mūsų posėdžio dalį. Ačiū visiems ir dabar pradame antrąjį posėdį. Dear ladies and gentlemen, I would like to continue. Pone ir ponai, teškime mūsų posėdį. Pradėkime antrąją šio tarp parlamentinio susitikimo sesiją. Džiaugiuosi, matydamas tiek daug dalyvių. Laikas mūsų spaudžia, taigi turime tęsti mūsų diskusiją ir turime pabaigti pusėje pirmos šią sesiją, nes turime vertimą tik iki 12.30, taigi aš tik pakartosiu tai, ką jau sakė pirmininkas, yra vertimas į visas oficialiasis kalbas, taigi visi galite klausyti ir kalbėti savo gimtają kalbą. Norėčiau pasveikinti garbingus šio posėdžio antrosios sesijos dalyvius. Mes kalbėsime apie suderintas ir sustiprintas duomenų apsaugos teisės ir principus taikomus skaitmenėme pasaulyje. Mes turėsime apriboti kalbėjimo laiką, nes yra nemažai pageidaujančių kalbėti ir aišku, dar turime suteikti galimybę ir visiems dalyviams užduoti klausimus. Taigi, manau, kad klausimų tikrai turėsite, nekantriai jų lauksime, taigi aš ilgai nekalbėsiu, aš esu pranešėjas, taigi šią temą dažnai turiu galimybę pasisakyti, todėl suteikiu žodį svečiams. Pirmiausia, man iš dešinės sėdi Marieta Karamanlė. Jie yra Europos reikalų komiteto Prancūzijos nacionalinėje asamblėje vicepirmininkė. Gerrit Hornung iš, universite, iš pasaulio universiteto, man iš kairės, sėdi Žin Goni, privatumo mm, reikalų skiriaus direktorius, atstovaujantis Microsoft Europoje. Taip pat šiandien sesijoje dalyvauja Nurija Rodrygės, Europos vartotojų organizacijos teisės pareigūnė ir Simon Davis, Londono ekonomikos mokyklos atstovas. Visiems 8 ar 10 minučių pasisakyti ir pradėkime nuo Marietos Karamanlį. Taigi žodis jums. Ačiū, pana pranešėjau, ponas ir ponai, parlamento nariai. Europos asmens domenų apsaugos siūloma reforma, e, teikiant reglamento ir direktyvos projektus, kurias parengė sausio mėnesį Europos komisija, yra pakankamai svarbi. Kadangi vienu metu čia kalbama apie pagrindinės Europos piliečių bei įmonių administracijos struktūrų teisės ir veiklą. Asmen teisė į asmens duomenų apsaugą užtikrinta pagrindinė teisų hartijos 8 straipsnėje ir įsigaliojus Lisabono sutartis šios hartijos reikšmė dar labiau sustiprėjo, taip pat ir atitinkamame sutarties dėl ES veikimo straipsnėje yra ta nuostata įtvirtinta nes e, pasikeitus e, arba vykstant skaitmeniniai ar revoliucijai, plintant socialinių tinklų naudojimui, naujų asmens domenų jautrių naudojimui, plintant Europos komisija pasirinko reglamento formą siekiant suvienodinti teisės aktus Europos Sąjungoje, kadangi reglamento nuostatos bus tiesiogiai perkeliamos ir ne taip kaip direktyvos atveju nacionalinėse valstybėse atsiras didesnė galimybė suvienodinti taikomus teisės aktus Taigi bus užtikrintas derinimas tiek e, teorinis, tiek praktinis. Mes vertiname sumo reglamentą kaip pažangų, sustiprinsit asmens duomenų apsaugą Europoje, taip e, bus e, įtvirtinamos naujos Europos piliečių teisės susijusios su pakankamai rimtais e, privalumais. Reikia realistiškai vertinti šio teisės akto taikymo ir gyvendinimo galimybės. Taip pat 17 straipsnė numatomas papildomos teisės, pavyzdžiui, ištrinti duomenis arba būti e, užmirštam. Taip pat e, neplatinti atitinkamo e, asmens duomenų, kuris pasinaudoja teisę būti užmirštam. Taip pat e, numatomos atitinkamos sankcijos. <clears throat> Teisės, e, šį teisės aktą pažeidžiantiems asmenims ar institucijoms, todėl uh, bus aiškiai apibrėžiamos asmenų pasinaudosiančių teisę būti užmirštam. Aiškiai apibrėžiama savoka. 17 straipsnėje, tačiau nėra pateikiama aiškiai apibrieštis, todėl reikėtų jį patikslinti. Atitinkamas asmuo E, galėtų, pavyzdžiui, kuris nori būti užmirštas, gauti iš e, atsakingo pareigūno savo turimus duomenys, tačiau ta teisė turi būti patikslinta. Reikia numatyti tiksliau sąsajas su konkurencinės teisės ir autorių bei gretutinių teisų apsaugos nuostatomis Tačiau atsižvelgiant į būtinybę užtikrinti galimybę susipažinti su asmens duomenimis, reikėtų pasitelkti šį atitinkamą svertą ir užtikrinti atitinkamą asmens duomenų apsaugos pusiausvyrą. Taip pat e, kompetitingos institucijos privalo pasitelkti suprantamą paprastą kalbą bendraudamus su <clears throat> prašymo e, teikėjais, e, esant atitinkamiems pokyčiams suinteresuotas asmuo turėtų būti laiku informuojamas, kitaip neturi būti apribojamas jo teisės. Kalbant apie jaunesnius nei 13 metų asmenis, atitinkami prašymai turi būti teikiami jų globėjų arba tėvų. Priemonės, kurios būtų taikomos asmens duomenų profiliui, turėtų būti griežčiau apibrėžiamos. Kalbant apie atitinkamas teisų, asmens duomenų teisų užtikrinimo garantijas, reformos eigoje yra numatomos atitinkamos garantinės prievolės, pavyzdžiui, sistemingai teikiant ir užpildant atitinkamus asmens duomenų deklaracijas bei užtikrinant atitinkamą priežiaus ir kontrolės procesą. Reglamento projekte numatomi esminiai pokyčiai, kurie taikomi 12 reglamento straipsnėje, kuriame kalbama apie prievolę teikti informaciją asmeniui, kurio duomenys yra tvarkomi arba apdarojami arba ištrinami. Taip pat numatoma teisė teikti skundus nacionaliniams duomenų apsaugos tarnyboms. Apribojimas arba apibrėžimas atitinkamas duomenų rinkimo ir tvarkymo režimas, taip pat uh, E, numatomi atsakingi pareigūnai užtikrinantis duomenų kopimą, tvarkymą, e, perdavimą bei numatoma būtinybė e, skleisti teigiamą patirtį, jie keistis įmonių viešųjų administracijų lygmenyje. Taip pat siekiama pažangos kitose sritise, Pavyzdžiui, įtvirtinus šį reglamentą, nacionalinės duomenų saugos tarnybos išlaikytų savo nepriklausomumą ir galėtų geriau su kitom, kitų valstybių narių atinkamos institucijomis derinti veiksmus. Nacionalinėse valstybėse veikiančios institucijos <clears throat> tačiau e, kelia nemažai klausimų kadangi nėra aišku, kas vykdys bendrąją priežiūrą, pavyzdžiui, tyriant atitinkamą iš piliečių gautą skundą. Todėl reikėtų pabandyti gyveninti bandomuosius projektus nacionaliniu mastu, siekiant nustatyti institucijas, kurios būtų atsakingos ir kompetentingai galėtų nagrinėti gaunamus skundus. Tais atvejais, kuomet skundo nagrinėjime dalyvautų kelios <clears throat> valstybės narės, reikėtų nustatyti atitinkamą tyrimo eigos ir sankcijų taikymo sistemą. Todėl komisijos pradinis pasiūlymas šiuo atžvilgiu nėra priimtinas. Prieš baigdama norėčiau į du aspektus atkreipti dėmesį. Dokumento tekste siūloma beveik e, sistemingai naudoti vykdomuosius ir deleguotusius aktus, o tai e, sąlygotų pakankamai didelį netikslumų skaičių įgyveninant ir rengiant reglamento nuostatas. Apgalės taudama noriu pareikšti, kad reformų paketas neatrodo vientisas, kadangi komisija siūlo dviejų skirtingų formų dokumentus. Ir e, šį pasirinkimą jau kritikavo ES duomenų apsaugos ombudsmeno tarnyba ir E, bus sudėtinga praktiškai e, įgyveninti ir baigti darybas dėl šių dviejų dokumentų. Pat noriu kreipti sudėmėsi į tą aplinkybę, kad e, šie dokumentai nebus taikomi nei Europolui, nei Eurojustui, nei ES institucijoms, nei specialiosioms tarnyboms, kurios keičiasi duomenimis policijos, teisės saugos bendradarbiavimo baudžiamosiuose bylose srityje. Aš manau, kad nepaisant to, kad padaryta pažanga nemažoje, nemažame skaičiuje sričių, dar reiktų nemažai nuveikti komisijai siekiant tobulinti šį reglamentą. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū. Taip, vertėjai gali atsipūsti. Žinau, kad e, sunku galbūt visiems neįpratusiems dirbti su vertėjais, bet būtų gerai, jeigu kalbėtumėte lietai, kad vertėjai spėtų viską išversti. O dabar žodis kitam kalbėtojui Gerit Hornung iš pasaulio universiteto. Jis buvo vienas pirmųjų e, akademinės ryties atstovų, kuris patikė savo pastabas dėl komisijos pasiūlymo. Taigi žodis jums dabar. Ačiū. Aš e, taip pat garsėjau kaip labai greitas kalbėtojas. Uh, Dėkuoju už galimybę pasisakyti šiandien ir ačiū komisijai už pateiktą pasiūlymą. Ji pateikė labai daug vertingų pasiūlymų. Vis dėlto per artimiausias dešimt minučių aš kalbėsiu apie tai, ką, mano nuomonė, galima būtų patobulinti, kalbant apie domenų apsaugos principus. Taigi, pirmiausia, apie duomenų turėtojų teisės. Nekalbėsiu apie dabartinės teisės, jos, manau, visiems aiškios. Kalbėsiu apie naujus dalykus. Pirmiausia, profiliavimo ar profi, su profiliu kūrimu susijusios nuostatos. Jos yra naujos. Tai duomenų rinkimas apie vieną konkretų asmenį. Ir dabar 20 straipsnėje yra numatytos um, priemonės, kurios susijusios ne tiek su paties profilių kūrimo e, ribojimu, o su kai kuriais konkrečiais reglamentavimo aspektais. Yra numatomi tam tikrie apribojimai ir sutikimo reikalavimai, jeigu yra netinkama pusiausvyrą tarp duomenų turėtojo ir interneto paslaugos teikėjo. Manau, kad reikėtų konkretumo komisijos pasiūlyme, reikėtų apibriežti, kokiais atvejais atsiranda ta nederama, netinkama pusiausvyrą. Uh, 34 konstituojamoje dalyje kalbama apie darbo vietą, bet galbūt reikėtų čia įtraukti monopoli, monopolijas ir panašiai. Toliau, man atrodo, kad e, iš tikrųjų duomenų turėtojai turėtų galimybę geriau pasinaudoti technologijomis, kurios užtikrina e, didesnį privatumą. Taigi, šiuo požiūriu pasiūlyme nėra atsižvelgiama į technologinės galimybės ir visiškai neminimi tokie dalykai kaip anonimizavimas ir pseudonimizavimas technologijų galimybės. Aš manau, kad šio požiūriu vertingos priemonės būtų duomenų apsaugos ženklai. Ir aišku, reglamente neturėtų uh, būti apsiribojama vien raginimais valstybėms narėms ir komisijai naudoti tokius ženklus, tokį ženklinimą ir turi būti aiškiai numatyta, kaip tokie ženklai turi būti naudojami, kokiais atvejais, kokie turi būti kriterijai ir kaip užtikrinti tokio ženklinimo teisinę apsaugą. Iš tikrųjų, šie klausimai yra svarstami nacionaliniu lygmeniu ir kodėl Vokietijoje nebuvo išspręstas galtinai šis klausimas, tai tol, kad parlamento nariai nepriejo vieningos pozicijos. Taigi galiausiai komisija turėtų numatyti kažkokią bendrą taisyklę ir ją įtraukti į pasiūlymą. Dar viena problema susijusi su ir su dabartinėmis E, ir busimomis teisėmis, tai būtent vykdymo užtikrinimas. Kol nebus tinkamo vykdymo užtikrinimo mechanizmo, nebus įmanoma įgyvendinti naujų nuostatų. Reikia taip pat nepriklausomų priežiūros institucijų, kurios dalyvautų vykdymo užtikrinime. Šiame pasiūlyme reikalaujame, kad valstybės narės turėtų nepriklausomas priežiūros institucijas, o ES lygmenį Europos komisija e, tartų paskutinį žodį kilut probleminiams situacijoms. Tačiau aš manau, kad tai nėra mm, deramas sprendimas ir reikėtų dar jį tobulinti. Dabar apie naujas teisės. Jau buvo kalbama apie, tei, apie teisų perkeliamumą iš vieno tiekėjo kitam. Manau, kad tai yra tinkama, nes duomenės neužstriks pas vieną e, paslaugų tiekėją, tačiau socialinių tinklų atveju tai bus neįmanoma, nes tokiu atveju dinks perkeliant duomenys visi konkretaus asmens kontaktai. Taigi kyla klausimų susijusių ne vien su pačiu duomenų perdavimu, bet ir su sąveika ir panašiai. Ir dar ta garsioji teisė būti pamirštam, ko gero per stipri ši formuluotė, atsižvelgiant į tai, ką siūlo komisija. Yra numatomas reikalavimas informuoti kitus galimus duomenų turėtojus, jeigu yra patiktas prašymas panaikinti kažkokius patikė reikalavimą panaikinti kažkurios duomenys, tačiau kaip realiai tai padaryti, nebūtinai paslaugos tiekėjas, tas duomenų turėtojas žino, kokios trečiosios šalis turi tos duomenys ir ką reikėtų informuoti. Taigi kyla konkrečių problemų, realių problemų ir taip pat klausimų susijusių su pusiausvyra tarp um, žodžio laisvės ir duomenų apsaugos. Ir komisija panašu, kad uh, siekia numatyti tam tikrus procedūrinius reikalavimus, kurie nesprendžia esminių problemų. Yra numatoma 80-ame straipsnėje tam tikros išimtis valstybėms narėms susijusios, susijusios su žodžio laisvė ir panašiai. E, tačiau Nacionalinės nuostatos e, dėl žodžio laisvės nebūtinai visada bus suderinamos su teisė būti pamirštam ES lygmeniu. Toliau, principai, kuriais remiasi šios naujosios teisės, yra paimti iš dabartinės direktyvos. Ir e, pirmiausia, reikėtų išsaugoti teisinį pagrindą ir nereikėtų per daug kalbėti apie tai, kurie duomenys yra svarbesni, kurie mažiau svarbus. Mes turime galvoti apie duomenų apsaugą bendrai. Ir noriu akcentuoti dar dvi problemas. Pirmiausia, pagal dabartinį pasiūlymą e, duomenys e, apdoroti gali, e, yra teisėta, jeigu tai susijęs su viešoju interesu. Tai yra numatoma šeštajame straipsnėje, konkrečiai jo trečioje dalyje. Tačiau niekur kitur reglamente plačiau apie tai nekalbama, kas yra tas viešasis interesas, kokiais principais turėtų vadovautis valstybės narės. Ir aš savo mm, pastabose esu išsakęs savo įvairias abejonės ir pateikiau konkrečių klausimų, kokiais principais turėtų vadovautis valstybės narės konkrečiais atvejais. Ar valstybės narės gali numatyti konkrečias taisyklės susijusias su duomenų rinkimu, kokius duomenys galima rinkti, kiek laiko jas saugoti, e, kokioms institucijoms e, galima tos duomenys perduoti ir ar galima perduoti tos duomenys privač, privačioms institucijoms. Taigi visa tai turi būti išaiškinta teisėkros procese, kol kas ne viskas yra aišku ir neaiški valstybių narių laisvė kai kuriais klausimais. Toliau tie, teisėti interesai paslaugų tiekėjų. Ir šeštasis straipsnis jo pirmoji dalis. Čia yra numatoma teisė tvarkyti duomenis. Tačiau šis straipsnis, ko gero, mm, negali būti visiškai taikomas privatiems tiekėjams priklausomai nuo to, koks, kokie interesai bus laikomi teisėtais interesais. Ar turima omeny kontraktai sutartis, kurie yra minimi šeštajame straipsnėje, ne viskas šio požiūriu yra aišku. Ir visi paaiškinimai, patikslinimai turi būti numatyti pačiame reglamente. Ir aš manau, kad komisijos siūlomi deleguotieji aktai taip pat nėra tinkamas sprendimas. Komisija įgytų tokių kompetencijų, kuris yra pernelyg plačios ir kiltų klausimų susijusių su tuo, ar bus keičiami esminiai ar nesminiai dalykai Taigi ne viskas dar yra visiškai aišku šiame pasiūlyme. Ačiū. For... Dėkoju. Ir taip pat dėkoju už tai, kad laikėtės laiko limito. Dabar suteiksiu žodį kitiems mūsų prelegentams. Kitas mūsų kalbėtojas yra Jean Gonje. Gonje Jis yra e, bendrovės Microsoft Europe duomenų apsaugos direktorius. Anksčiau jis dirbo vienoje Prancūzijos įmonėje ir taip pat dėstė universitetuose, taigi turi įvairių perspektyvų, prašau. Dėkoju. Aš taip pat pasinaudosiu progą ir galimybę kalbėti savo gimtają kalbą, ne, bandysiu nekalbėti per greitai, susitelksiu ties kai kuriais esmės dalykais. Ačiū, pana pranešėjau, laba diena visiems. Net ir kalbėdamas prancūziškai naudosiu nemažai angliškų žodžių, nes e, kai kurie terminai anglų kalba yra su, suprantamesni, paprastesni. Taigi, kalbant apie E, tą mūsų dviejų dienų diskusijų bendrai pavadinimą pasitikėjimo stiprinimas. Čia vėl pradedu vartoti angliškus terminus ir tas e, pasitikėjimo stiprinimas gali apimti viską - įmonės, e, valdžios institucijas, vartotojus, jis gali apimti įvairias sritis, pavyzdžiui, debesų kompiuterija, kitas technologijų sritis ir lygmenis, nežinome, kas įvyks e, dar per kelis metus, kokia bus pažanga padaryta, turint omenyje, kad prieš tris metus dar e, pasaulyje nebuvo tokio masto Facebooko ir Twitterio naudojimo. Taip pat e, manau, kad tie Dabar mūsų rengiami ir tvirtinsami teisės aktai bus labai svarbus per atimiausius 20 metų. Ir Man iš tiesų labai džiugu turėti galimybę dabar pristatyti savo nuomonę šiuo svarstamu klausimu. Kalbėsiu apie keturis aspektus, per dešimt minučių tą padarysiu, galiu jūs patikinti. Pirmiausiai e, įmonėms, kurios apima tiek Microsoft korporaciją, tiek nesvarbu kokio dydžio MVI, svarbiausias dalykas yra, kad būtų aiškios žaidimo taisyklės ir mes negalime. Uh, tikrovėje iš anksto nežinodami žaidimo taisyklių pradėti žaisti tą žaidimą. Taigi galbūt reikėtų skirti šiek tiek dėmesio mm, dabar siūlomo projekto tobulinimui. Pirmiausia, reikia siekti tikro suderinimo. Ir e, visos įmonės, ne tiek jos e, yra pakankamai teigiamai nusiteikusios dabartinio siūlomo teksto e, atžvilgių ir e, jų jame siūlomų derinimo nuostatų atžvilgių, kas yra tikrasis derinimas, jis e, grindžiamas sutarimu, aišku, dėl pagrindinių principų ir nuostatų nes e, įmonėms dabar svarbu turėti reikalų su viena duomenų apsaugos tarnyba, kuri būtų atsakinga arba viršesnė už visas kitas atitinkamas institucijas, tačiau mm, jeigu jau būtų pirminės svarbos, svarbesnės, mažiau svarbus duomenų apsaugos tarnybos, reiktų aiškiai nustatyti jų hierarchinę struktūrą. Kitas aspektas kartais e, tokios įmonės kaip Microsoft yra tuo pačiu metu ir vykdytojos, ir kontroliuotojos. Todėl e, labai svarbu pabrėžti, kad tokios įmonės e, šiuo metu nėra pavaldžios ar atskaitingos vienai domenų apsaugos tarnybai ar institucijai. Ir tai nėra gerai, nes e, taip nėra užtikrinamas teisinės saugumas. E, tokiais atvejais, kai viena įmonė ir tvarko, apdaroja duomenys ir, ir atsakinga už jų priežiūrą. Todėl manau, kad nuo pat pradžių reikia užtikrinti aiškumą šioje srityje. Aš su savimi turiu Europos parlamento parengtą dokumentą prieš kelias dienas, kurį parengė vidaus politikos e, generalinis direktoratas, veikiausiai komisijos. Ir e, šiame pasiūlyme teigiam, yra nuostatų, kaip pagerinti reglamento projektą. Tai yra siūloma arba teigiama, kad kad e, debesų kompiuterijos atveju nėra galimybės nustatyti sąlygų ir priemonių, todėl šio pasiūlymo tekste siūloma peržiūrėti atitinkamas apibrieštis tam, kad kontroliuojantį įstaigą galėtų teikti tik atitinkamas atitinkamus pasiūlymus ir taip pat e, labai svarbu, manau, atskirti atitinkamas įgaliojimus E, apdarojančios operatoriaus ir kontroliuojančios institucijos. Todėl e, džiaugiuosi, kad e, į tai atkreipimas dėmesys mano minėtame dokumente. <clears throat> Taip pat labai svarbu žinoti, kokios sankcijos būtų taikomos už atitinkamus taisyklių uh, pažeidimus. Ir čia reikia aiškiai e, žinoti tas sankcijas. 619 straipsnėje yra numatomas, tiksliau 79 atitinkamas sankcijos pažeidus e, asmens duomenų privatumą tačiau net ir už aplaidumą galima susilaukti tokių pačių sankcijų. Ir ką tai turėtų reikšti? Manau, kad reikia apibrėžti aiškius kriterijus, aptarti juos su daugybė suinteresuotų subjektų, nes vien tik už aplaidumą arba netaikymą tų pačių sankcijų taikyti, mano manimu, nereikėtų. Pone Karamanli minėjo deleguotosius aktus, aš tik vieną dalyką apie juos pasakysiu. Jų nereikėtų sėti šiuo atveju su taikomomis sankcijomis ar bausmėmis, nes bausmės joms tenka svarbus vaidmuo. Ir, o deleguoti aktai šiuo metu e, dar yra pakankamai neaiškus, nėra nustatyti jų taikymo standartai, taigi negalima bausti įmonių pasitelkus priemonę, kuri nėra aiškiai apibriešta. Reikia e, užtikrinti prognozuojamumą, ar tai būtų Microsoftas ar e, Europinė E, MVI turinti 200 darbuotojų, tam, kad jos galėtų planuoti bent jau dviejus ar ketverius metus į priekį. Baigdamas paminėsiu per tas tris minutės, kurios man lieka dar porą aspektų. Siekiant padidinti tarpusio pasitikėjimą, būtina motivuoti e, suinteresuotus e, subjektus e, tiek bendraja prasme, tiek. E, specifinėmis prasmėmis, pavyzdžiui, išduodant e, arba suteikiant atitinkamus įmonėms gero tinkamo elgesio sertifikatus, ES lygmenį reikia numatyti tam tikrą tokį įmonę ženklinimą e, kit, apie kitas skatinimo priemonės galvoti, nes dokumente yra numatoma daug naujų teisų duomenų turėtojams, pavyzdžiui, e, teikti skundus ir, ir kitose sritise, tačiau ir įmonėms reikėtų ne tik naujas prievalės numatyti, tačiau ir naujas teisės, jas reikėtų šiuo metu šiame etape aiškiai apibrėžti, numatant atitinkamas e, realias paskatas. Baigdamas noriu dar pakalbėti labai svarbę temą susijusią su tarpusavio pasitikėjimo stiprinimu. Reglamento projekte apie tai nekalbama, tai yra normalu, tačiau galėtų būti svarbi bendraja prasme vertinant dokumento tekstą. Be skaidrumo negalime tikėtis e, tarpusavio pasitikėjimo. Tai yra fundamentinis ir įprastinis principas, <clears throat> nes kaip ir bet kokiuose santykiuose reikia kurti tarpusio pasitikėjimą ir jį nuolat stiprinti, tačiau tam būtinas visapusis skaidrumas, todėl 29 straipsnį svarstant galima atkreipti dėmesį, kad jame kalbama apie skaidrumą susijusi su e, debesų kompiuteryje ir uh, čia yra labai įdomi sąsoja, turint omenyje, kad e, bandoma debesyje, kuris nėra šiaip jau skaidrus dalykas, užtikrinti tam tikrą skaidrumą. Ir aišku, siekiama užtikrinti tą skaidrų, siekiant užtikrinti piliečių teisės, tai e, ta teisė piliečio į netrukdymą turi taip pat būti siejama su įmonių teisė naudoti atitinkamą piliečio duomenis savo veikloje, skaidriai tą darant. Pirmininkas, ačiū ponai Goni. Dabar kalbės Nurija Rodrygės, ji yra Europos vartotojų organizacijos vyresnioji teisės specialistė. Boik organizacijai atstovauja. Sveiki atvykę. Steipsiu Jums dabar žodį iš karto. Dėkoju, ponė pirmininkė. Taip pat norėčiau padėkoti Libe komitetui ir e, norėčiau pristatyti mūsų instituciją. Mes dirbame Briuselėje ir e, mūsų institucijoje e, dirba nacionalinių vartotojų institucijų atstovai. Taigi mūsų buvo paklausta, e, kaip mes vertiname naująjį komisijos pasiūlymą E, reglamento pasiūlymą dėl domenų apsaugos ir aš norėčiau pakalbėti apie, būtent apie tuos domenų apsaugos aspektus ir jeigu liks laiko, netgi pakalbėsiu apie tam tikrus teisinius principus ir teisinę domenų apsaugos bazę. Daug mūsų institucija, vartotojų organizacijos sveikina naują komisijos reglamento pasiūlymą, e, kuriame yra kalbama apie asmens duomenų apsaugą. E, tačiau mes manome, kad šiame projekte dar reikia daug ką tobulinti ir daug pastabų jau buvo išsakyta. E, mes turime pagerinti dabartinę domenų apsaugos situaciją ir dabartinę vartotojų e, situaciją. Mums reikia sukurti pusiausvirą tarp efektyvios duomenų apsaugos sistemos iš vienos pusės ir iš kitos pusės e, neapkrauti e, įmonių papildoma administracinė našta. Ir tai reikia sėti su atitinkamais verslo modeliais, kurie yra susiję su duomenų e, naudojimu. Atsižvelgiant į dabartinius procesus, yra aišku, kad ateityje bus vis lengviau galima įsiskverbti į asmeninį gyvenimą. Ir e, man džiugu, kad Microsoft atstovas pasakė, kad skaidrumas yra labai svarbus principas, o mūsų pagrindinės abejonės yra susiję su būtent skaidrumo stoka, perdodant duomenis tarp verslo e, subjektų ir vartotojų. Labai dažnai vartotojams nėra e, pasakoma, kad jų e, asmens duomenys bus kažkur renkami, saugomi ir vartojami komerciniams tikslams. Taip pat nėra paslaptis, kad kad Um, vartotojai tikrai turi daug abejonių susijusių su jų privačios sferos apsauga. Dažnai vartotojai netgi nesupranta, kas yra tas privatumas. Labai dažnai e, įvairios, e, įvairūs teisės aktai yra pilni to teisinio žargono ir paprastam piliečių labai sunku suprasti tas nuostatas. E, E, kai kada jas netgi ir teisininkams nelengva suprasti. E, svarbu, kad šiame naujame komisijos pasiūlyme yra pagrindiniai elementai e, susiję su vartotojų informavimu apie tai, kaip bus naudojami jų asmens duomenys. Ir mes esame labai dėkingi už tai komisijai. Mes manome, kad šis pasiūlymas, šis teisės aktas pagerins vartotojų situaciją ir situacija bus pagerės ir ho horizontaliame ligmenyje. Iš kitos pusės šis pasiūlymas e, leis taikyti teisinius veiksmus tais atvejais, kuomet bus pažeidžiamos e, asmens duomenų apsaugos nuostatos ir tai yra taip pat labai svarbus dalykas. E, kalbant apie e, duomenų vartotojų duomenų apsaugą. Mes dar kartą sveikiname skaidrumo principo įtraukimą, apie jį kalbama 11 straipsnėje ir didesnius įsipareigojimus lyginant su egzistuojančia direktyva. Kalbant apie naująją teisę būti pamirštam, mes pasisakome už tą teisę būti pamirštam e, ir e, tai yra susiję su galimybę ištrinti asmens duomenis. E, ir dažnai e, praktikoje matome, kad e, ta teisė ištrinti duomenis dažnai yra ignoruojama. Ir tas, ta savoka teisė būti pamirštam galbūt ne visuomet teisingai yra suvokiama vartotojų. Tačiau iš tiesų e, praktikoje labai dažnai susidurėme su ta situacija, kai E, skaitmeninėje erdvėje neįmanoma panaikinti asmens duomenų, neįmanoma ištrinti. Čia buvo prieš kelias mintes kalbėta apie šios nuostatos suderinamumą su e, teisė e, laisvai, la, laisvo žodžio teisė, laisvai reikšti mintis. E, Taip pat yra labai svarbu, kad kalbant apie teisę būti pamirštam, yra kalbama taip pat apie trečiųjų šalių įsipareigojimą ištrinti e, atitinkamus duomenis. Aš e, pritariu tam, kad šį principą kol kas turime e, e turėtume re, e, grįsti kažkokiamis teisinėmis nuostatomis. Toliau kalbant apie duomenų perkelimą. Tai taip pat yra visiškai nauja teisė, ji iki šiol neegzistavo ir atsižvelgiant į informacinių technologijų vystimasi, mes e, sveikiname e, šias naujas nuostatas. Mes dažnai gauname informacijos e, iš vartotojų apie tai, kad e, informacija, kur yra saugoma įvairiose e, socialiniuose tinkluose, dažnai nesaugojamai perkeliama iš vieno operatoriaus į kitą. Ir dažnai yra sunku nustatyti, kam priklauso tie duomenys. Taigi mes turime kalbėti apie teisę e, užkirsti kelią tokiam domenų perdavimui ir taip pat reikia čia kalbėti apie konkurenciją įvairių e, tinklų operatorių ar, ar tinklapių valdytojų. Taip pat mes e, labai sveikiname tai, kad šiame reglamento projekte yra kalbama apie e, profilių kūrimą. E, E, apie tai jau buvo užsiminta ir egzistuojančioje direktyvoje, tačiau šiame projekte apie tai kalbama aiškiau. Mes žinome, kad dažnai vartotojai e, e, nesuvokia, kas vyksta su jų duomenimis internetinėje erdvėje. Dažnai vartotojai nežino savo m, mm, sukurto profilio privalumų ir galimų trūkumų ar galimų neigiamų pasiekmių. E, mes manome, kad reikia dar papildomų nuostatų tam, kad vartotojai galėtų patys kontroliuoti savo asmens duomenis. Ir profilio kūrimas turėtų būti susijęs su teise gauti informaciją, kur yra naudojami duomenis. Taip pat E, reikia, kalbė, e, reikia e, duomenų subjektą informuoti ir apie tai, kokias pasiekmes jam turės atitinkamas duomenų naudojimas. nes pavyzdžiui žalos vartotojui gali atsirasti tada, kai pavyzdžiui yra atskleidžiamos jo banko sąskaitos arba jo te telefono, telefoninių pokalbių išklotinės. Taigi tai taip pat yra horizontalus klausimas. E, taip pat mes pritarėme tam, kad visi domen, asmens domenų pažeidimai, kurie yra su tie, kurie tiesiogiai veikia duomenų subjektą, kad apie juos reiktų informuoti. E, taip pat yra labai svarbu pabrėžti, kad e, ta žala vartotojai turi būti atlyginama tokiais atvejais. Taigi, mes manome, kad čia reikia įvesti kompensacinių priemonių sistemą ir e, čia reiktų galbūt tartis apie, e, apie tai su e, vartotojų asociacijomis. Taip pat reikia taikyti atitinkamas teisinės priemonės tokiais atvejais, kai pažeidžiamo, pa, pažeidžiamos duomenų apsaugos nuostatos. Man atrodo, kad mano laikas baigėsi. E, tikiuosi, kad sulauksiu klausimų šiose diskusijose. Ačiū uždėmesi. Ačiū. Ir galiausiai profesorius Simon Davis iš Londono ekonomikos mokyklos, jis gerai žinomas šios ryties specialistas, taigi žodis jums. Ačiū pirmininkė. Ačiū lyda komitetui ir parlamentui už galimybę čia dalyvauti. Aš stengsiuosi kalbėti trumpai. Šiek tiek konteksto vasaros pradžioje pranešėjai, atsakingi už šį reglamentą ir direktyvą, paprašė manęs atlikti šių e, dokumentų, šių teisės aktų vertinimą, įtraukiant įvairias suinteresuotas šias šalis. Ir šio vertinimo rezultatai ne visai tokie, kokių aš tikėjausi, paaiškinsiu kodėl. Iš pradžių buvo galvota apie tokias tradicinės suinteresuotų šalių konsultacijas ir tradicinę akademinę analizę. Ir vėliau tikėjomės pateikti labai daug pastabų ir komentarų komisijai, tačiau viskas vyko visai ne taip, kaip mes iš pradžių numatėme. Ir teko pasirinkti mums labiau neformalų analizės kelią. Pirmiausia, galbūt pradėsiu nuo gerų žinių. Visą vasarą mes kalbėjome ne su tais, taip sakant, tradiciniais įtariamaisiais. Kalbėjome su dviem, trim tūkstančiais asmenų, bendravome internetu, ir taip pat tiesioginėse diskusijose ir stengiausi išsiaiškinti, koks yra visuomenės požiūris į šios pasiūlymus. Taigi, kur ta geroji žinia? Geroji žinia ta, kad siūlomi principai yra racionalūs ir kad reglamento patys principai, pats pagrindas susilaukia plataus, plačios paramos, netgi iš skeptikų pusės. Taip pat atrodo, kad e, duomenų apsaugos Europoje infrastruktūra taip pat e, susilaukė pritarimo. Jai praktiškai visuotinai pritarėma. Tai tiek gerų naujienų. Visa kita, švelniai tariant, sudėtingi aspektai, Ir rezultatas tų konsultacijų toks, kad nėra vienareikšmiškai sutariama ne dėl vieno pasiūlymo aspekto. Ir taip yra, mano nuomonė, dėl dviejų pagrindinių dalykų. Pirmiausia, dėl to, kad nuo tada, kai buvo priimta 95-ųjų direktyva, e, gerokai išaugo žmonių suvokimas, kad e, visa viešoji erdvė yra stebima Ir daugiausia mes kalbėjome konsultacijų metu apie viešąjį sektorių ir apie, taip sakykime, kontroliuojančią valstybę, valstybės kontrolę. Ir ta valstybės kontrolė, nuolatinis stebėjimas ar priežiūra kelia didžiulį susirūpinimą visuomenėje. Ir būtent tai buvo pabrėžta konsultacijų metu. Tai toks yra pirmasis sudėtingas dalykas Būtent sunku įtikinti e, visuomenę, kad siūlomas sprendimas šios problemos. Ir e, dar vienas sudėtingas dalykas yra tai, kad suvokiama, kad institucinė e, sąranga nepadeda ar institucijos nepadeda spręsti problemų susijusių su duomenų apsauga. Tačiau Padėtis šiuo požiūriu skiriasi įvairiose valstybėse narėse - Vokietijoje, Skandinavijos šalyse, galbūt ir Prancūzijoje. Nėra galbūt su, taip manoma, kad institucinis mechanizmas duomenų apsaugos rytyje neveikia. Tačiau kitose valstybėse narėse žiūrima į tai gana ciniškai, į to mechanizmo veiksmingumą. Taigi, Nuo 95 metų yra susidariusi būtent tokia situacija, tie du mano minėti aspektai, kurie lemia visuomenės požiūrį. O visuomenės požiūris yra tai, nuo ko, aišku, priklauso ir visų suinteresuotųjų šalių pritarimas arba nepritarimas siūlomiems teisės aktams. Na ir mes bandėme kelti pagrindinius klausimus susijusius su siūlomu reglamentu. Ir Gavome įvairių atsakymų iš įvairių suinteresuotųjų šalių. Pirmiausia, pasakysiu tai, kas yra svarbiausia. pastebėjome tokį vieną labai dėsningą dalyką, beveik kaip tokį gamtinį dėsnį kaip pilietinė visuomenė, vartotojų grupės, e, suinteresuoti visuomenės nariai ragina parengti kažkokį tikslų apibrėžimą. labai griežtai apibriežti, apibriežti kažkokią sritį, tai pramonė verslo atstovai tokių griežtų, ap, griežtų apibriežčių nenori ir priešingai. Ir tai yra universalus principas, kuris veikia visada, kalbant apie šį reglamentą. Aš visus dokumentus mūsų parengtus pateiksiu sekretoriatui, ten taip pat bus paminėtas tas mano išsakytas ką tik pastebėjimas. Bet pirmiausia, aš manau, kad mes turime susiaurinti tą polemiką ir priartinti e, tuos du skirtingus polius - visuomenę, visuomenės atstovus ir verslą. Iš esmės mes įvardėme 28 esminės problemas susijusią su šiuo reglamentu. Visi dalyvausiai konsultacijose sutiko, kad yra tos probleminės rytis, kad reikia daugiau skaidrumo ir aiškesnių apibrėžčių. Na ir to sąrašo pačiame viršuje visuomenės požiūrių būtų nacionalinių duomenų apsaugos institucijų vaidmuo. ne vien šių institucijų galios, bet ir toks gal neaiškumas jų funkcijų ir techninės kompetencijos. Tai tokios rytis, kurios buvo įvardytos visuomenės atstovo ir praktiškai visi konsultacijose tai minėjo. Taikytina teisė yra dar vienas spręstinas klausimas ir jį spręsti reikės anksčiau ar vėliau. Toliau perkelimas į, į nacionalinius teisės aktus ir to perkelimo nuseklumas dar viena įvardyta problema. Na ir buvo tam tikrų, galiu paminėti kai kurias smulkės detalės. Pavyzdžiui, buvo kalbama apie pritaikyta pri, privatumo apsauga ar apsauga užtikrinama kuriant, projektuojant technologijas. Norime matyti aiškius įrodymus, faktus, kad tai įmanoma. Ir ko gero, galima daryti vieną paprastą išvadą ir Tai kartojo ir anksčiau kalbėjusiai. Deleguotieji aktai ir galimybė priimti deleguotusius aktus palieka labai daug galimybių abejonėms ir cinizmui. E, yra daug neiškumų ir nebus užtikrinama užtikrinamas nuoseklumas ir skaidrumas ir visada liks tas jausmas, kad reikia padaryti kažką daugiau. Mm, kaip turėtų veikti tie deleguotieji aktai, kaip visuomenė gali būti patikinta, kad tie deleguotieji aktai bus naudojami teisingai ir kaip padaryti, kad visas procesas būtų nuoseklus ir kad būtų pasiekta konkrečių rezultatų. Aš turiu šimtus pastabų, e, kurias surinkau per konsultacijų procesą. Jų bus ir daugiau. Ir yra kai kurių dalykų, kuriuos galėčiau įvardinti kaip tikrų esminius, kalbant apie šį reglamentą. Ačiū. Labai ačiū. Turime daug įdomių minčių. Apsvarstyti du nacionalinių parlamentų atstovai paprašė žodžio, taip pat du Europos parlamento atstovai. Iki šiol jau trys. Pradėsiu suteikdama žodį Geroldui Reichenbachui, Vokietijos Bundestago nariui. Prašau. Labai ačiū. Pirmiausiai, manau, kad ne tik mūsų frakcijos vertinimu palankiai vertintinas yra reglamento pasiūlymas dėl duomenų apsaugos teisės, teisų principų suderinimo, kadangi tai mums bus visiems naudinga ekonominė prasme, Būtų galima tai vertinti kaip tam tikrą išteklių, tačiau tas išteklius duomenų apsaugos šiuo atveju yra susijęs dar ir su žmogiškais aspektais. Taigi, vertinant reglamentą, <clears throat> būtų galima išskirti tiek teigiamų, tiek taisytinų jo aspektų. Pradėsiu pasakydamas, kad reikia pabrėžti, kad reglamentas bus taikomas ne tik duomenų naudojimo, e, apdarojimo sritise, tačiau taip pat ir e, prisimant įvairius e, sutartinius įsipareigojimus dėl paslaugų teikimo ir panašiai. Siekiant užkirsti kelią socialiniams e, tinklams e, tam tikrą prasme išslysti iš e, duomenų apsaugos konteksto startinių įsipareigojimų prisėmimo srityje. Taip pat manau, kad reikia pabrėžti, kad jei norime užtikrinti pavyzdinį šio reglamento pobūdį, tai e, išimtis jame numatytos neturėtų būti taikomos es institucijoms, ypač komisijai, kuri pati rengia šį reglamentą. E, taip išvengtume deleguotų teisės aktų problemų. Kalbant apie perkeliamumą, Tai reikia kalbėti ne tik apie e, socialinių tinklų turimus duomenis, tačiau atsižvelgti taip pat į daiktų interneto poveikį mūsų kasdieniniam gyvenimui, nes e, Europoje labai dažnai jau šiuo metu yra e, naudojami netgi automobiliai, kurie prijungti prie interneto. <clears throat> Ir jeigu e, neatsižvelgsime į visus su to susijusius aspektus ir jų poveikį žmogui, tai galima bus pradėti kalbėti apie tam tikrą skaitmeninę arba duomenų baudžiavą. Taip pat e, mano vertinimu, Vokietijos vertinimu reikėtų Kalbant apie vaikų domenų apsaugą ir vaikų veiksnumą, orientuotis ir remtis dabar galiojančiomis teisės nuostatomis e, ir taikyti jas e, vaikų duomenų profilių sudarimui, aš manau, kad reikėtų uždrausti bet kokiems naudotojams sudarinėti, kaupti, saugoti vaikų duomenų profilius. Kalbant apie žalos atlyginimą, taip ir neturtinės žalos. Nu, reikia e, aiškiai atskirti e, žalą, kurią kuri patiriama, pavyzdžiui, patekusi automobilio avariją ir žalą, kuri patiriama daug vėliau dėl tam tikrų panaudotų duomenų arba netinkamai panaudotų duomenų. Todėl nelabai suprantu, kodėl šiai sričiai turėtų būti taikomos kitos taisyklės nei kitose sritise, kur taikoma Europos uh, konkurencinė teisė, taip pat ir kurie, pagal kurią yra numatomos atitinkamos bausmės ir sankcijos. Aš netgi siūlyčiau tą konkurencijos e, teisės rytį atitinkamai išplėsti ir pradėti taikyti skaitmeninėje srityje. Ačiū ponui Reichenbachui. Tiems, kurie norėtų pareikšti savo nuomonę, vis dar turite, noriu pasakyti, kad vis dar turite tokią galimybę užpildydami atitinkamą kortelę. Europos parlamento nariai taip pat gali mums duoti ženklą. Dabar suteiksiu žodį ponui Kališui, Lenkijos Seimo atstovai. Jis pirmininkauja Teisingumo žmogaus teisų komitetui. Prašau. Ačiū pirmininkė, ačiū, kad mane pristatėte. Atsiprašau ir už tai, kad antrą kartą šiandien prašau žodžio, bet Mm, aš prieš keletą dešimtmečių e, Lenkijoje dalyvavau kuriant duomenų e, apsaugos įstatymą ir dar 2000-aisiais buvau Lenkijos vidaus reikalų ministras, be to Lenkijos parlamente vadovauju žmogaus teisų apsaugos komitetui. Taigi mm, neblogai išmanau šią sritį. Ponas Horungas pasakė labai svarbu dalyką, būtent, kad reglamente iš esmės nėra numatyti veiksmingi kontrolės mechanizmai. Pone Karavandi teigia priešingai, kad visos duomenų, visi mm, tiekiai bus kontroliuojami, o ponas Deivis teigia, kad esminis klausimas yra tas, kaip ES visuomenė reaguos į, šio, į šį reglamentą ir jo vykdymo pasiekmes. Aš norėčiau pasakyti pirmiausia, kad šio reglamento taikymos rytis ne visai aiški. Ar gali ES paslaugas teikti įmonė, kuri nėra įsisteigusi ES? Mes puikiai žinome, kad dabar administratoriai mm, ar tos įmonės dažnai turi būtinės trečiosiuose šalise. Ir nebūtinai jūs norės įgyvendinti nuostatas reikalaujančias užtikrinti tokį apsaugos lygį, koks yra numatomas reglamente. Antra. Pagal reglamentą saugomi subjektai gyvenantis ES. Ar tai reiškia, kad saugomi ir tie subjektai, kurie nėra ES piliečiai, bet laikinai gyvena ES? Tai taip pat yra labai svarbus klausimas. Ir aš tai e, kalbu kaip e, didelės imigracijos šalies atstovas į Lenkiją. Dabar atvažiuoja nemažai imigrantų, ypač iš rytų. Taigi šis klausimas taip pat būtų labai aktuolus. Ir dar konkrečiai ponui Hornungui klausimas. Vykdymo užtikrinimas. Kiek tai susiję su ne ES esančiomis įmonėmis, vykdymo užtikrinimas yra labai abejotinas. ES įsisteigusios įmonės turės ar tiekiai patirs didesnės sąnaudas nei tie, kas yra įsisteigę ne ES. Taigi kažkuria prasme bus pažeistos konkurencingumo sąlygos. Taigi mums yra jau pateiktas projektas, tačiau ar tame projekte yra numatyti mechanizmai, kurie lems tai, kad šis reglamentas bus tikrai taikytinas ir vykdomas ir kad jis nebus apeinamas ir kad nebus tik iliuzija, kad tas reglamentas realiai įgyvendinamas. Ačiū. Ačiū, svarbus klausimai. Mes surinksime pirmiausia visus klausimus ir tada atsakysim. Toliau Ispanijos kongreso atstovė. Dėkoju, ponė pirmininkė. E, norėčiau kreiptis į poną Deivis, nes jis iš tiesų yra puikiai susipažinęs su tikroviais, žino ir kokia situacija yra Ispanijoje. Ispanijoje domenų apsaugos situacija yra tikrai puikiai, mes netgi esame kaip ir pavyzdinė e, šalis kitoms ES valstybėms narėms. Taigi, Ispanijoje e, jau keletą metų yra paskirta atitinkama institucija, ji jau keletą metų dirba labai efektyviai, labai profesionaliai, e, netgi gali teikti, e, skirti tam tikras sankcijas ir, ir netgi Ispanijos teismuose yra daug uh, E, priimta daug sprendimų susijusių su domenų apsauga e, ir tie teismų sprendimai netgi ir patvirtina tos mūsų institucijos teigiamą veiklą. Ir pas mus būtent ir veikia tas vieno, vieno langelio sistema. E, tai turėtų padėti supaprastinti visą procedūrą įmonėms Tačiau kyla klausimų, ar gali atsirasti problemų įgyvendinant nuostatas. Pabandysiu atsakyti iš tuos klausimus. Gali atsitikti taip, kad ta institucija gali nutolti nuo piliečių, ypač tose valstybėse narėse, kuriuose ta institucija, domino apsaugos institucija yra labai gerai žinoma. E, Taigi Taigi, kita situacija galėtų būti tokia, kad e, ta institucija domino apsaugos nėra pripažįstama ir e, piliečiai kreipiasi, pavyzdžiui, kitos valstybės narės instituciją. Ar tuomet e, galioja teisė kreiptis į teismą dėl e, kokio, kokiame teisme, tada kurios valstybės teisme bus nagrinėjamos e, tokios bylos. Manau, kad čia gali atsirasti tam tikrų problemų ir e, manau, kad tokius aspektus dar reiktų išsiaiškinti ir užbėgti netgi tokioms problemams už akių, e, turint atitinkamas nuostatas reglamente. Taip pat būtų labai e, gerai atskirti e, reglamento nuostatas skirtas įmonėms ir piliečiams. Netgi kalbant apie piliečius, galima kalbėti, kad jų klausimus geriau galėtų nagrinėti galbūt kažkokios nacionalinės institucijos, e, ypač kalbant apie duomenų apsaugą draudimo, bankų sektoriuje e, ir taip toliau. Ačiū. Thank you, Bartett, and... Dėkoju. Toliau Kitas kalbėt, kalbėtojas yra e, ponė Zipel iš Socialistų ir Demokratų partijos Europos parlamente. Dėkoju. Norėčiau užduoti du konkrečius klausimus e, dviems per, prelegentams. Pone Karamanli, jeigu aš teisingai jūs supratau, jūs kalbėjote apie tai, kad tą profilių kūrimą, profiliavimą reiktų riboti. Tada man kyla klausimas. E, Kaip konkrečiai jūs tą suprantate, jeigu, pavyzdžiui, aš užsisakau kažką internetu? metu, tai aišku, kad aš įvedu e, savo adresą, galbūt netgi savo banko sąskaitos duomenis ir aišku, tas, e, e, ta įmonė sukurs mano kažkokį profilį, e, kad galėtų teikti man tam tikrus pasiūlymus, ar tam reikia mano leidimo. E, ar ar, pavyzdžiui, tai įmoniai turėtų būti užkirstas kelias teikti mano duomenis trečiosioms įmonėms. Taigi, e, kuri, kurioje vietoje jūs norite e, kažką drausti ar apriboti. E, toliau kitas svarbus aspektas yra vaikų profilių nepilnamečių profilių kūrimas, ponas Reichenbach jau apie tai kalbėjo. Toliau norėčiau užduoti klausimą įmonės Microsoft atstovui. E, buvo kalbama apie sankcijas iš vienos pusės ir iš kitos pusės e, apie buvo užduotas klausimas, ar nereiktų sukurti kažkokią atlygio sistemą. Norėčiau pasiteirauti, gal galėtumėte išsameu pristatyti e, tą savo mintį, nes Jeigu, pavyzdžiui, šiandien kažkokia įmonė pradėtų įgyvendinti e, tuos dalykus, apie kuriuos mes šiandien diskutuojame, tai galbūt reiktų ją ir pagirti. Tačiau būtų keista, jeigu po to, kai bus patvirtintas šitas reglamentas, mes e, e, apdovanotume tas įmonės, kurios laikosi reglamentų nuostatų. Jeigu aš e, pažeidžiu eismo taisyklės, tai aš e, esu atitinkamai nubaudžiama, bet nėra kažkokio atlygio tiem, kurie laikosi e, eismo taisyklių. Taigi, ką jūs turite omenyje? Dėkoju. Toliau e, ponas Kirkhop. Indeed, uh, Jan. Noriu žinoti klausimą Simonui Deivisui dėl jo vykdomų tyrimų. Norėčiau juos sureaguoti. Esu pranešėjęs dėl ES keliaivių duomenų įrašų perdavimo sustarimo, kuris šiuo metu yra rengiamas vertindami tą skėtinį duomenų apsaugos principą, už kurį jūs šiuo metu esate e, tam tikras atsakingas vakar vakarienės metu buvo uh, svarstomas vis didėjančių duomenų apdarojimo centrų e, skaičiaus atsiradimas pasaulyje ir jiems reikia nemažai išteklių, ypač vandens išteklių, tam, kad, pavyzdžiui, aušinimo sistemos veiktų, apie tai net e, nepagalvodavau iki vakar dienos vakarienės. E, kadangi duomenų apimtis visuomet e, didėja, duomenų apdarojimo mastai didėja visą laiką, duomenų naudojimas komerciniams tikslams taip pat didėja, pateisinamas duomenų naudojimas, siekiant apsaugoti mus nuo nusikaltimų ir potencialių nusikaltelių, nuo teroristų taip pat nuolat didėja. Ir aš būdamas teisininkų galbūt nelabai vykusių. E, noriu paklausti, ar po 20 metų e, pusė pasaulio gyventojų galbūt daugiausiai laiko leis e, arba sunaudos teikdamas savo duomenis kitai pusė gyventojų, kurios visą laiką tik tai jos apdaros ir naudos tam tikriams tikslams. Ar to mes siekime? Kiekvieną kartą, ką nors nusipirkdamas, turiu užpildyti tam tikrą formą, atsakydamas į 20, 30, 40 klausimų apie visus gyvenimo aspektus, apie tai, kas aš toks esu. Aš nežinau, ar tokia yra ateities perspektyva, tačiau norėčiau išgirsti pono Deiviso vertinimą. Pirmininkas, labai ačiū. Paskutinis klausimą užduos Šonas Kelė, Europos liaudės partijos frakcijos atstovas. Jis yra įtrė komitete atitinkamo pranešimo autorius. Ačiū. Nenoriu šiandien pamokslauti, aš tik tai trumpą klausimą ponė Rodrygės noriu užduoti. Ji minėjo, kad teisė būti užmirštam gali nederėti su išraiškos laisvė, galbūt ji galėtų šiek tiek labiau pagrysti šią savo mintį, nes jis skambėjo pakankamai paradoksaliai. Taigi norėčiau išgirsti platesnį jos vertinimą. Ačiū. Už trumpą klausimą, sako pirmininkas, ir turime pakankamai laiko, kad galėtume užduotus klausimus atsakyti mūsų prelegentai tą padarys ir pirmoji galimybė atsakyti šis klausimas bus suteikta Marijatai Karamanė, taip pat ir dėl to, kad ji privalės šiek tiek anksčiau išvykti, kad spėtų į savo traukinį vyksantį į Paryžių. Prašau. Ačiū, aš pabandysiu apriboti savo žodžių srautą, kalbėdama Už tai atsiprašau, tačiau taip pat atsiprašau už tai, kad turėsiu išvykti, nes nacionalinė asamblėje bus svarstamas labai svarbus dokumento tekstas, tai yra ekonomikos valdymo ir stabilumo sutartis. Svarbu, kad e, šios sutarties nuostatos būtų tinkamai pristatytos. Deja, negalėsiu atsakyti visus e, užduotus klausimus, tačiau manau, kad esama kelių elementų, kuriuos pasitelkia galėtume rasti bendrų sąlyčio taškų, kalbant apie kylančias e, grėsmės. Prancūzijos parlamente nemažai kolegų pareiškė tam tikrą nugastavimą dėl nepakankamo duomenų apsaugos lygio, taigi pradėsiu galbūt e, nuo pabaigos, nuo ponios Zipel. Uh, klausimo dėl apribojimų taikomų profiliavimo, profiliavimui. Profiliavimas turėtų būti tinkamai ir tikslingai vykdomas, derinant su teisė būti pamirštam bei su teisė į duomenų ištrinimą, kuo labiau ribosime profiliavimą, ir kuo tikslingiau jis bus vykdomas, tuo geriau bus galima užtikrinti asmens duomenų apsaugą. Noriu priminti e, Europos tarybos atitinkamą rezoliuciją šio klausimu patvirtinta. Atrodo, kad e, pranešėjas e, taip pat pakankamai rimtai šį klausimą reaguoja ir įvertina, taigi čia galima tikėtis pažangos. Savo vertinimuose galbūt daugiausiai dėmesio skiriame e, taisomiems pasiūlymo, siūlymo teksto aspektams, nepaisant to, kad e, nemažai pažangos buvo padaryta kitose sritise, kalbant apie, pavyzdžiui, kontrolės mechanizmą, kuris buvo pakankamai išsamei pristatytas ir paaiškintas ir taikymo srity, ir tie du dalykai yra tarpusavė susiję, kuomet taikymos rytis yra neaiški, tai e, atsiranda nemažai neužtikrintumo, sumaišties ir e, nemažai parlamentų e, nacionalinėse valstybėse šiuo metu yra sunerime dėl šių aspektų ir galbūt čia reikėtų daugiau pastangų padėti, patikslinti kai kurios dalykus, kaip minėjo kolegė iš Ispanijos Mm, reikia siekti, kad nacionalinės duomenų apsaugos agentūros ir tarnybos neprarastų ryšio su piliečiais, kad apsaugotų jų teisės, taigi reikia užtikrinti tą e, artumą tarp piliečių ir tarp nacionalinių duomenų apsaugos institucijų, nepamirštant atitinkamai būtinybės stiprinti bendradarbiavimą ES lygmenių, siekiant e, ištikrinti galimybę naudoti šiomis naujomis teisėmis. Buvo taip pat paminėta e, būtinybė didinti atsakomybę, kuri būtų grindžiama tiek tarpusavio pasitikėjimo didinimu, tiek skaidrumo didinimu. Mm. Taip pat <clears throat> privalome nepamiršti, kad reglamentas yra teisės aktas, kuris turi būti suprantamas visiems ir jis turi būti pakankamai paprastas, aiškus, konkretus, įgyvendintinas e, visur ir vienodai. Baigdama noriu priminti, būtina užtikrinti atitinkamą teisės akto gyvendinimo veiksmingumą. Jeigu Europos lygmenių bus įsteigta kokia nors vadovaujamoji institucija duomenų apsaugos srityje, ji turės arba turėtų glaudžiai bendrabiauti su nacionalinėmis duomenų apsaugos institucijomis tam, kad bendra sistema ir pasitelkiamos priemonės būtų naudingos piliečiams tam, kad patvirtintas reglamento tekstas būtų įgyvendinamas ES teritorijoje ir būtų naudingas piliečiams. Pirmininkas, ačiū. Nemažai klausimų ponui Hornugui buvo užduota. Jums taip pat steiksime galimybę juos atsakyti, taigi prašau jums žodis. Ačiū, atsakysiu į porą trejata klausimų. Pirmiausia, atidžiai klausiau, ką sakė ponas Reitenbach apie institucijas. Aš manau, kad mes iš tikrųjų turime įtraukti bendruomenės institucijas į šį teisėkuros procesą ir ypač jos turėtų dalyvauti vėliau. Europos komisija teikia pasiūlymą, kuris turėtų būti 21 amžiaus sprendimas. Taigi visos interesuotis visuomenės grupės turėtų dalyvauti tą sprendimą rengiant. Ir vienas klausimas, kuris buvo konkrečiai man adresuotas, manau, kad kai kurie klausimai ne visai tiesiogiai susijęs su šio posėdžio tema ir ne apie viską kalbėjome. Buvo kalbama apie trečio straipsnio taikymo sritį ir geografinę aprepti. Manau, kad šis klausimas bus labai svarbus. Vienas svarbiausių, kaip jūs teisingai pastebėjote, ir iš tikrųjų jau nekarta buvo ir aptartas šis klausimas. Taigi, trečiasis straipsnis. Manau, kad svarbiausias klausimas čia nebūtų, ar tai, tai ar kontrolė būtų tik ES viduje ar ir už jos ribų. Ir dar ES gyvenantis piliečiai, neskaitant. Taigi turėtume tiesiog neįtraukti turistų ir parengti galbūt konkrečiai apibriežti, kas yra ES gyvenantis asmuo. Ir jau valstybės narės savo lygmenių mes bandėme kurį laiką jau renkti tokią apibriežti. Na ir dar kyla klausimų, aišku, dėl paslaugų teikimo ES ir kaip yra tais atvejais, kai administratoriai yra įsisteigę už ES ribų, bet teikia paslaugas ES. Taigi, kaip apibriežti paslaugų teikimą ES? Ir kada laikoma, kad paslaugos yra teikiamos ES? Ar tada, kai tinklalapis yra skelbiamas valstybės narės kalba, ar kaip suprasti? Na ir dar kaip vykdyti kontrolę tokiais atvejais. Taigi, kai kurios nuostatos ne iki galo man aiškios. Antras man užduotas klausimas buvo apie konkurencijos iškraipimą įmonės veikiančios ES ir už jos ribų. Taip, konkurencijos iškreipimų bus, nes jeigu mm, sugriežties ES duomenų apsaugos reikalavimai, tai pakeis konkurencinės sąlygas ir tokia yra realybė vis dėlto ir dabar jau yra skirtumų reikalavimų. Taigi mm, per daug pakeitimų galbūt ir nebus. Ir paskutinis užduotas klausimas buvo apie vykdymo mechanizmo, vykdymo užtikrinimo mechanizmo veiksmingumą. Manau, kad nuostatos susijusios su nacionalinėmis domenų apsaugos institucijomis yra e, tobulesnis sprendimas nei anksčiau. Viskas aiškiau apibriešta ir kompetencijos apibrieštos aiškiau. Dabar dėl paties nuseklumo užtikrimo mechanizmo nemanau, kad siūlomas geras sprendimas. Tas mechanizmas yra per daug sudėtingas. Manau, kad e, reikės tobulinti 29, 29 straipsnio komiteto funkcijas Ir aš manau, kad tinkamas žingsnis užtikrinant vykdymą, numatyti sankcijas. Tačiau, aišku, svarbus ir nacionalinių duomenų apsaugos institucijų turimi ištekliai. Tai dažnai būna ginčytinas klausimas. Ir dar norėčiau įvardinti vieną problemą, būtent privačių asmenų dalyvavimą vykdymo užtikrinimo mechanizme. Žinome, kad nacionalinės domenų apsaugos institucijos vienos negalės užtikrinti vykdymo, taigi reikia galvoti apie privačius asmenius, tai pirmiausia apie pačius domenų tiekėjus, jų skaidrumą, apie tai jau kalbėjome. Taip pat duomenų apsaugos ženklinimas. Ir dar tie privatus asmenys galėtų būti konkurentai. Jie turėtų laikytis duomenų apsaugos taisyklių taikyti tas taisyklės. Taigi šie aspektai svarbus ir konkurencijos požiūrio. Ačiū. Ačiū. Netrukus suteiksiu žodį Žanigonijai. Prieš tai norėčiau pasakyti, kad vis dar galite prašyti laiko pasisakymams ar klausimams, dar turėsime keletą laisvų minučių. Je suis vraiment, euh, enfin, je, je remercie beaucoup les parlementaires d'avoir pu venir. C'est vraiment une. Ačiū parlamento nariams uh, uh, už tai, kad dalyvauju šioje diskusijoje. Man tai yra tikrai unikali galimybė išklausyti nuomonių iš visos Europos, pradant Lenkiją ir baigiant Ispaniją. Ponės Zipel, klausimą žinoma atsakysiu, tačiau norėčiau grįžti prie vieno labai svarbaus momento, kurį e, paminėjo Ispanijos parlamentarė, atsiprašau, kad neatsimenu jūsų pavardės, kur ji kalbėjo apie realybę susijusią su domenų apsauga ir e, apie sąveikas tarp dabar galiojančių teisės aktų, užtikrinančių duomenų apsaugą ir išiškos laisvę ir e, siūlomų reglamento nuostatų. Ir čia parlamento nariai turi rasti atsakymą į kylančią prieštarą tarp naujojo reglamento nuostatų, kurios neturėtų prieštarauti dabar valstybės narėse galiojančių asmens duomenų apsaugos teisės aktų nuostatoms. Kitas klausimas, kaip užtikrinti, kad Ispanijos, Vokietijos, Graikijos, Prancūzijos piliečiai galėtų veiksmingai naudoti savo turimomis teisėmis. Ir kita vertus, kaip pasiekti, kad visoms įmonėms ta naujoji sistema būtų paprasta naudoti. Mm, taigi vieno langelio principas yra sveikintinas, vertintinas palankiai, tačiau kaip jį bus įgyvendinti įmanoma, čia yra kitas klausimas, ypač koordinuojant veiksmus kelioms valstybėms narėms vienu metu. Tai manau, kad būtent dabartiniu metu reikia atkreipti dėmesį į šios esminės svarbos dalykus, apie kuriuos reikės mąstyti artimiausių laikų ir tą turės daryti visos suinteresuotos institucijos. Kalbant apie ponios Zipel klausimą, prie jos grįžtant, mes paprašė patikslinti, ką turėjome kalbėdamas apie skaidrumą ir tarpusio pasitikėjimo stiprinimo. Manau, kad yra skanamaus dalykas būtinybė laikytis galiojančių teisės aktų. Tai reiškia, tačiau, kad esama uh, subjektų, kurie vadovaujasi tam tikrą susiformavusią praktiką. Pavyzdžiui, Vokietijoje yra tam tam tikra, pavyzdžiui, bausmių skirimo, baudų praktika ir e, Microsofto atveju sankcijos e, arba jiems išleidžiamas lėšas sudaro maždaug pusę procento apyvartos visos. Tačiau manau, kad negalima visiems taikyti vienodų sankcijų sumauti ant to paties kurpalio. Reikia grįžti prie sertifikatų atitinkamų išdavimo ir tinkamo elgesio kodekto, galbūt e, tikiuosi, kad e, <clears throat> neviešinsite tos informacijos, tačiau 38-39 Elgesio kodekso straipsniai numato atitinkamas galimybės, tačiau nedaug įmonių esama šiuo metu, kurios tomis galimybėmis pasinaudotų, nes nėra atitinkamų paskatų įmonėms, nes atitinkamos nuostatos nėra privalomojo pobūdžio, kadangi kadangi visas mechanizmas tokio sertifikato gavimo yra pakankamai sudėtingas, trunka daug viskas ilgą laiką, jeigu pasauliniu lygmeniu būtų, arba bent Europos lygmeniu, ko šiuo metu nėra, būtų šis modelis taikomas, tai tokie sertifikatai kainuotų įmonėms nemažai pinigų Pavyzdžiui, Microsoftas Lesvigė Holstein neseniai yra naują gaminį išradęs ir e, tai kainavo 150 milijonų eurų, o jis, e, tas gaminys naujas, netgi e, Vokietijos federalinių lygmenių nėra įteisintas ar pripažintas. Taigi, įsivaizduokite, kiek tokio pabudžio dalykai kainuotų pasauliniu mastu. Baigdamas dar kartą noriu atkreipti dėmesį į būtinybę e, laikytis teisės aktų, tačiau taip pat užtikinti atitinkamą skaidrumą, tačiau tikrai būtų neblogai, jeigu įmonės būtų skatinamos e, kurti e, gaminius, kuriais būtų taip pat užtikrinamas didesnis duomenų apsaugos lygis. Buvo kalbama apie kompite, debesų kompiuteriją Microsoft'e veikia tam tikras pasitikėjimo stiprinimo centras, nežinau jokios kitos įmonės pasaulyje, kuri tokį turėtų. Taigi, reikia, kad ir kitos įmonės rastų priežasčių tokio pobūdžio veiksmų imtis ir tą reikia skatinti, nes jeigu mes to nedarysime, tai niekas ir nevyks. Tiek norėjau pasakyti, ačiū. Ačiū dabar. Norė Rodrygės galės atsakyti, nes jums taip pat buvo užduota nemažai tiesioginių klausimų. All, like comment... Dėkoju. Uh, Visų pirma, norėčiau pakomentuoti klausimą susijusiu su vieno langelio sistema ir tas baimės, kad e, duomenų subjektai turės problemų e, dėl prieigos prie tos e, vieno langelio sistemos, tai yra, jiem bus sunku pasiekti duomenų apsaugos instituciją. Man atrodo, kad ta vieno langelio sistema iš tiesų yra labai geras dalykas, bet taip pat turi būti aišku, kad ji, ta sistema turėtų labai aiškiai veikti ir komisijos pasiūlyme Taip pat tai turėtų būti aiškiai suformuluota ir komisija šiandien ryte netgi minėjo, kad turi tam tikrų abejonių, ar E, ta vieno langelio sistema e, tinkama visiems atvejams ir e, kad neaišku, kokia institucija bus atsakinga už kokius klausimus. Tačiau šitas pasiūlymas iš tiesų siekia to, kad vartotojas kreiptųsi į savo valstybės narės arba į tos narės, kurioje jisai gyvena, e, domenų apsaugos institucija. E, taigi ta sistema turėtų veikti labai aiškiai ir kuomet domenų apsaugos e, institucijos e, m, pradės savo darbą, jos taip pat turėtų būti e, aiškiai suvokti tą, tą sistemą. Ir manau, kad mes turime pas pasitelkti patirties iš dabar egzistuojančių e, vartotojų e, apsaugos organizacijų tinklų. Bet e, svarbi teisė ir asminė teisė yra vis tik domenų subjektui kreiptis į domenų apsaugos pareigūnus ar institucijas savo valstybėje narėje. Toliau kitas svarbus dalykas yra vaikų asmens duomenų apsauga. E, šiame pasiūlyme yra nuostatos reglamentuojančios šią sritį ir e, kai kurie e, jau iškėlė šią problemą, kad būtent šių nuostatų įgyvendinimas gali kelti labai daug pro, problemų ir mes turime užtikrinti, kad vaikų profilių kūrimas turėtų būti uždraustas ir kad E, duomenų apie vaikus rinkimas turėtų būti taip pat uždraustas. Tačiau e, nepaisant to, šio pasiūlymo nuostatos, ypač kai jas reikės įgyvendinti, galės e, taip pat kelti problemų dėl to, kad tas amžius, amžiaus riba valstybėse narėse yra skirtinga. Ir dabartinės tendencijos yra tokios, kad yra e, renkama vis daugiau duomenų. Aišku, kad renkant duomenis apie vaikus reikia gauti tėvų leidimą, tačiau kalbant apie techninės priemonės, reikia e, daryti viską, kad nebūtų skatinamas dar didesnis duomenų rinkimas. Toliau kitas klaus, kiti klausimai buvo susiję su. E, teisę būti pamirštam ir su šitos teisės suderinamumu. E, mums reikia rasti tam tikrą pusiausvyrą tarp saviraiškos laisvės ir tarp teisės būti pamirštam. E, nežinau, galbūt klausimo autorius galėtų paaiškinti savo klausimą išsameu. E, tačiau aišku, kad domenų apsauga turi tam tikras savo ribas ir kai kuriais atvejais net ir teisingumo e, teismas tą pabrėždavo, taigi iš tiesų būtų labai svarbu rasti e, tinkamą pusiausvyrą tarp saviraiškos laisvės ir tarp asmens duomenų apsaugos ir tarp teisės būti pamirštam. Jeigu turite kažkokių specifinių abejonių susijusių su šiais aspektais, man atrodo, ponas Keli apie tai kaip tik kalbėjo. Taip, ponė Keli, Gal patikslintumėte klausimą, ar ne? Like in, no. Thank you very much. Um, then, uh... Dėkoju. Na, ir galiausiai pasisakys ponas Simon Davis. Norėčiau pabrėžti kelis aspektus Visų pirma, norėčiau atsakyti į paskutinį klausimą, kuris buvo skirtas man. Tai buvo klausimas dėl e, tos duomenų, duomenų rinkimo begalybės, to duomenų rinkimo išsiplėtimo į begalybę. Ir yra e, duomenų, kad e, pasiekęs 16, sulaukė 16 metų, interneto vartotojas jau būna atskleidęs beveik visą savo gyvenimą internete. O kai jisai sulaukia 21 metų, apie tai sužino vyriausybė. Apie, apie jį sužino vyriausybė visą kitą, kas dar nepaskelbta internete. Uh, E, iš tiesų e, labai paprasta gyventojams būtų e, suvokti šią sistemą. Jeigu mes, pavyzdžiui, kalbame apie vieno langelio sistemą, tai ar galime kalbėti apie vieno langelio sistemą, kalbant apie tapatybę? Tai yra tokie labai sudėtingi klausimai ir pavyzdžiui, Jungtinėje karalystėje dabar yra kalbama apie nacionalinės tapatybės e, kortelę ir mes turime vengti tokių situacijų, kai kai kad kiltų sumaištis dėl šio reglamento, tai yra, kai e, būtų pradėta ieškoti tam tikrų su tapatybė susijusių sprendimų. Taigi mes turime daugiau kompetencijos palikti e, individui, asmeniui, aišku, e, yra vis daugiau naujovių visoje Europoje, visoje, visame pasaulyje, bet dažnai didžiosios institucijos e, tarsi ignoruoja tas naujoves. Toliau kitas klausimas. Kaip Europa įgyvendins tai, ką mes čia dabar diskutuojame. Iš tiesų, kalbant apie duomenų apsaugą, reikia kalbėti apie apie diskreditavimą e, duomenų apsaugos institucijų, tačiau dauguma atvejų e, nieko bendro tai neturi su konkrečiomis institucijomis, o e, yra, daugiausia tai yra susiję su e, tam tikromis nacionalinėmis nuostatomis ir tokiais atvejais, kaip pavyzdžiui, tarsi tas didysis brolis tave stebi. Man, man atrodo, kad būtų labai svarbu e, parodyti piliečiams, kad duomenų apsauga yra e, praktinė vertybė, kurios yra laikomasi. Pavyzdžiui, e, kas yra atsakingas už duomenis renkančių įmonių veiklą, kas e, kas yra atsakingas už tai, kad nebūtų e, pažeidžiamos e, Europinės teisės nuostatos, manau, kad e, kasdieną spaudoje mes galime perskaityti įvairių istorijų ir matome, kad ES teisė dažnai pažeidžiama, ypač didžiųjų JAV įmonių. Taigi, ka, kaip šitas reglamentas e, padės spręsti šias e, problemas? Jis neteiks kažkokių bendrų e, apsaugos priemonių kasdieninėje, kasdieninėme gyvenime. Ir mes čia kalbame ne apie e, apie reglamentą dėl e, duomenų išdavimo. Jeigu mes kalbame apie nusikalstamas veiklas, apie kovą su nusikalstamumu, reikia E, turėti tam tikras nuostatas, atsekamumo nuostatas ir kitų nuostatų laikytis, bet e, iš tiesų mums trūksta nuostatų, kurios apsaugotų piliečius. Ir mes turime pagalvoti, kaip mes šį reglamentą e, išaiškinsime piliečiams, kiekvienam asmeniui, kuris jį palies. Um, Labai ačiū. Turime dar keletą minučių liberalams ir demokratams atstovaujantį parlamento narė Latvart. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau sutikti su Simonu Deivis, kad e, iš tikrųjų šie klausimai svarbus galvojant ir apie 2014 rinkimus į Europos parlamentą. Aš esu pranešimo skirto profiliavimui autorė rengiau šį pranešimą baigiantis praeitai kadencijai. Tas pranešimas nebuvo susijęs su jokių konkrečių teisės aktų, tai buvo pranešimas savo iniciatyva. Bet e, aš džiaugiuosi, kad buvo paliesti kai kurie klausimai, kuriuos ir aš ten minėjau. Komisijai kažkaip užsiblokavo, man atrodo, uh, smegenis atrodo, kad tik teisinėmis nuostatomis galima kažkaip e, reglamentuoti ir kontroliuoti profilių kūrimą. Tai yra sudėtingesnis klausimas ir aš tikiuosi, kad mes kalbėsime dar apie tai, aptardami reglamentą. Aš nesakau, kad bet kokį profilių kūrimą reikėtų drausti, bet profilių kūrimą reikia reglamentuoti reguliuoti, nes yra daug situacijų, kada gali būti padaryta žala, nekalbant apie mm, asmeninio e, gyvenimo ar privatumo pažeidimą, nekalbant jau apie įvairias teisinės pasiekmes e, susijusią su profiliu kūrimu. Tačiau komisija metai iš metų kalba vien tik tai apie profiliavimo teisinius e, aspektus. Ir Mūsų vyriausybė, pavyzdžiui, taip pat e, kūrė profilius, tačiau bent jau pripažįsta, kad tai daro, priešingai nei, pavyzdžiui, Europos komisija. Ačiū už šias pastabas ir dabar norėčiau suteikti galimybę visiems diskusijos dalyviams dar išsakyti paskutinės pastabas, bet prašau trumpai. Žanai, pradėkime nuo jūsų. Ponas. Non, je sais l'anglais. Euh, donc, merci encore vraiment. À... Dar kartą noriu visiems padėkoti už tai, kad e, suteikėte galimybę pristatyti mums savo nuomonės. Tikrai esu nustebęs diskusijų kokybę, stovojimų šalių skaičiumi. Žinome, kad e, reikia pasinaudoti dabar esamų momentų nes parlamentarai dabar savo rankose turi raktus nuo ateities ir turite tais raktais tinkamai pasinaudoti. Kaip tai Simonas minėjo, aš nesu tik, tikras, kad vidutinis ES pilietis žino, kas yra privatumas, todėl reikia uh, Europos piliečius šviesti, ypač tuos, kurie naudojasi internetu. Reikia juos mokyti, kad privatumas yra vertingas dalykas, kad duomenys yra vertingi dalykai ir e, kad reikia su jais apdairiai elgtis. Ačiū uždėmesi. Rodrygės. E. Ačiū. Aš norėčiau padėkoti diskusijos organizatoriams ir visiems dalyviams. Aš sutiksiu su Žanu, kad tai yra labai svarbus momentas pateiktas pasiūlymas dėl duomenų apsaugos. Ir šis pasiūlymas yra labai svarbus, siekiant užtikrinti, kad technologijų plėtra būtų lydima ir atitinkamų priemonių, kurios ribotų ir kažkaip padėtų tvarkyti internetinę erdvę. Nes dabar technologijos vystosi greičiau nei teisės aktai, taigi mes turime paskubėti. Vartotojų požiūrių, kaip sakiau, pasiūlymas yra tikrai geras, jis tikrai padės gerokai pagerinti uh, vartotojų ir duomenų turėtojų padėtį palyginus su dabartinė padėtimi, nes yra numatomos naujos skaidrumo taisyklės, naujos teisės, vykdymo užtikrinimo priemonės, teisų gynimo priemonės. Be abejo, ir šį rytą buvo uh, minėta, kad nepaisant to, kad pasiūlymas tikrai geras, yra tam tikrų klausimų, kurie turi būti sprendžiami, nuostatų, kurios turi būti paaiškintos ir turime užtikrinti teisinį aiškumą ir vartotojams, ir verslui. Ir galiausiai pasakysiu, kad mes tam tikrą prasme pritarėme ir tiems, kas kalbėjo apie tai, kad komisijai paliekama per didelė teisė uh, vadovautis deleguotaisiais teisės aktais. Taip, komisija turi turėti tam tikrų galių, tačiau kai kuriais atvejais deleguotieji aktai eina per toli. Turime nuspręsti, kas gali būti leidžiama ir kas ne. Duomenų apsauga yra pagrindinė teisė, tai turime prisiminti. Ačiū. Dar po vieną sakinį. Trumpai. Nebekartosiu kritinių pastabų, aš taip pat dėkoju už šią iniciatyvą, turime vertinti tai kaip galimybę ir galimybę mums novatoriškai pažiūrėti į visus šios klausimus. Ir aišku, yra didžiulės galimybės, jau nuveikta daug darbo kalbama apie nuseklumą, atskaitomybę, skaidrumą. Jeigu būtent šiais principais bus vadovaujamas ir priimant deleguotusius aktus, tai mes tikrai jausimės drąsiau. Ir dar konsultacijos su suinteresuotomis šalimis toliau tęsis, taigi jeigu norite iš manęs daugiau informacijos apie tai, mielai pateiksiu. Ačiū. Aš jaučiuosi įpareigotas pasakyti porą žodžių apie technologijas pabaigai. Mm, iš tikrųjų, tie, tas privatumas projektuojant informacinės sistemas e, gali tapti vienu svarbiausių elementų ateityje ir, ir informacinių sistemų kuriejai ir kontroliuotojai turi atsižvelgti į tai, turi būti privat, užtikrinta privatumo apsauga nuo pat to etapo, kai yra atliekami moksliniai tyrimai ir naujų technologijų kūrimas. Tai svarbiausia mano baigiamoji pastaba. Pirmininkas, ačiū, ačiū visiems. Ačiū taip pat Marietai Karamali, kuri turėjo anksčiau išvykti. Taigi aš tikiuosi, kad tikrai daugiau sužinojote šios dienos diskusijose. Dar Tęsime diskusiją šiandien ir rytoj. Dabar tik pasakysiu, kad trečią valandą pradėsime naują posėdžio sesiją. Tada kalbės Europos komisijos pirmininko pavaduotoja Vivian Reding ir ji skaitys pagrindinį pranešimą. Tiems, kas norėtų e, susipažinti su parlamento darbu, yra tam tikrų dokumentų Šiandien jie yra čia prie mūsų. Turime dokumentų apie reglamentą ir apie direktyvą. O po šios sesijos yra pietus. Kviečiame visus dalyvius ir nacionalinių parlamentų, ir Europos parlamento narius, ir visus um, diskusijos dalyvius. Ačiū visiems, baigiame šią posėdžio dalį.